Okay, colleagues, can I ask everybody to take... Kolegos, paprašyčiau visų susėsti, kad mes jau galėtumėm pradėti posėdį, nes kol kas e, dar net nepradėjome, o jau e, vėluojame. Okay, can I ask everybody to take their seats? We're going to start the meeting. Okay, first of all, I would like to... Pirmiausia, norėčiau pasveikinti visus sugrįžus į parlamentą naujaisiais metais. Tikiuosi, kad visi praleidote puikiai atostogas ir esate pasirengę 2011 metams. Siūlau iš karto pradėti, nes padaryti reikia labai daug, o laiko labai nedaug. Noriu jūs įspėti, kad 2011 metais aš būsiu netgi griežtesnė negu 10-aisiais. Labai trumpai. Norėčiau paprašyti, kad patvirtintume re koordinatorių rekomendaciją paskirti šiuos pranešėjus. Pona Vim von de Hanf pranešėjas dėl vieningos rinkos europiečiams, Martiska Kele pakeis ponę Flotrą, e, kuri buvo e, nuomonės apie migracijos srautus dėl nestabilumo referentė. Jeigu niekas neprieštarauja, tada šie pasiūlymai patvirtinami. Aš taip pat norėčiau Jūs informuoti, kad koordinatorių posėdis įvyksantis rytoj e, tarp kitų klausimų aptars e, pastarojo Vengrijos žiniasklaidos įstatymo būklę ir kontroversiškumus susijusiu su tuo. Šiai temai e, Strasbūrė kitą pirmadienį skirsime neįlinį posėdį. Ir koordinatoriai teikia tokią rekomendaciją, jeigu ji bus patvirtinta, jūs informuosime nedelsdami. Taip pat prašyčiau atkreipti dėmesį, kad į kalendorių įtrauktas papildomas posėdis vasario 28 dieną nuo 15 iki 18.30. Prašome patvirtinti dviejų paskutinių Libe komiteto posėdžių, tiesą sakant, trijų e, protokolus, turiu galvoje praėjusiu metu kovo 4, birželio 23-24 ir rugsėjo 2 dienos posėdžių protokolus. Ar kas nors turėtų pastabų dėl šių protokolų? Ne? Tada e, sakykime, kad jie priimti. <clears throat> Ir pereiname prie darbo tvarkės ketvirtojo punkto. <clears throat> seksualinė prievarta prieš vaikus, jų seksualinis išnaudojimas ir vaikų pornografija. Kitaip tariant, pamatinio sprendimo priimto 2004 metais numeris 28 panaikinimas. Prieš suteikdama žodį pranešėjai Andželili, norėčiau <coughs> priminti, kad pakeitimų pateikimo terminas yra sausio 20 diena 12 valanda ir orientacinis balsavimas bus surinktas vasario 3 dieną. Taigi, daugiau nekalbėdama, suteikiu žodį poniai Andželylį. Grazie, prezident. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš trumpai pristatysiu pranešimo projektą kolegoms. Šį pasiūlymą aš pabandžiau renkti atsižvelgdama į šešėlinių pranešėjų indėlį. Aš organizavau keletą susitikimų su jais ir esminis dalykas čia yra Europos tarybos konvencija. Nors set konvencijos neratifikavo visos valstybės narės, ji yra naudojama kaip pagrindas mūsų darbui Europos parlamente. Esmė yra ta, kad turimus teisės aktus reikia atnaujinti. Aš žinau, kad mes turim kalbėti e, nu, apie naujas aplinkybės susidariusias su vaikų seksualinė prievarta ir seksualinė eksploatacija. Turime galvoti apie pastarųjų metų technologinius pokyčius. Pagrindinis tikslas - pirmiausia, nustatyti sažiningesnius, teisingesnius ir veiksmingesnius bausmės mechanizmus. Be to reikėtų atsižvelgti į kitokius e, nusikaltimus. Vaikų viliojimas, pavyzdžiui, ir turime galvoti, kaip užkirsti kelią tokiems nusikaltimams. Be to e, būtina galvoti apie prevencinės priemonės, kad vaikai netaptų e, prievartos ar seksualinio išnaudojimo aukomis. Taip pat kalbame apie uh, pagalbą aukoms prieš policijos e, e, tyrimą ar per jį, ar pasibaigus jam. Galvojame, kaip būtų galima e, užkirsti kelią dvigubos grėsmės galimybei. Kalbama ir apie daugybę nusikaltimą mus apsunkinančių aplinkybių. Turiu galvoje E, smurtą vykstantį, pavyzdžiui, šeimoje arba e, smurtą, e, kurį vykdo žmonės esantis viršesni už vaikus, kai vaikai kenčia nuo žmonių, kurie kartais traktuojami kaip autoritetingesni už juos. Galvojame, kad tokiais atvejais reikėtų nustatyti griežtesnės bausmes. Be to turim pagalvoti apie tokius vaikus, kurie kenčia nuo negalios Paminime ir vaikų internetinę pornografiją. Mes nusistatėme tikslą sutraukti, su, su, sutraukti vieną dokumentą visas priemonės, e, leidžiančias panaikinti e, pornografinį turinį šaltinyje. Esmė yra ta, kad būtina sukurti tolesnės naudingesnės veikimo priemonės, ypač tais atvejais, kai to nusikalstamo turinio šaltinėje negalime sunaikinti. Mūsų pagrindinės siekis, aišku, yra tokį e, nelegalų, žalingą e, turinį sunaikinti, kai tik įmanoma, bet ne visada tą galima padaryti. Gerbiama pirmininkė, aš norėčiau priminti mūsų komitetui, kad, e, kaip jau jūs minėjote, būtina šį dokumentą priimti per kuo trumpesnį laiko tarpą. Norime bendradarbiauti su komisija ir taryba, kad galėtume sukurti tekstą, e, kurį, kiek, kurį paremtų kuo didesnė dalis e, žmonių. Dėkuoju už tai, kad kalbėjote trumpai. Aštuoni kolegos nori pasisakyti ir aš norėčiau visiems suteikti galimybę išsakyti savo nuomonę. Dešimt žmonių dabar jau matau, kad nori uh, kalbėti. Dar kas nors norėtų pasisakyti? Nes panašu, kad visi, kas susirinko šioje salėje, jau išreiškė savo norą kalbėti. Gerai, griežtai perspėju, jūs turė, e, turėsite tik tai po dvi minutės. Pone Štifler. Labai ačiū, noriu padėkoti ponė Andželėlį už puikų darbą. Taip pat aš norėčiau pridurti, kad e, šiuo dokumentu norima sukurti teisės sistemą. E, kuri leistų padėti vaikams, kurie kenčia nuo seksualinio spurto. Be to turime galvoti apie tuos atvejus, kai smurtas vykdomas šeimoje. Mes e, dažnai nesuprantame, e, kaip galime traktuoti nusikalstamus veiksmus. Turime galvoti apie tai, kaip galėtume sukurti pagalbos priemonės visų skirtingų amžiaus grupių vaikams. E, šiame pranešime e, mes mato, išvelgiame e, labai daug novatoriškų pozityvių elementų. Tačiau taip pat svarbu kalbėti apie nepilnamečių ir tėvų informavimą apie internetinio komunikavimo keliamus pavojus ir sukurti tam tikrus refleksus juose, kad jie galėtų patys save apsaugoti. Mes manome, kad čia būtina dirbti ir su tėvais. Um. Dėkuoju. Toliau, ponė Ziper.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 ir vertinti aukų padėtį. Ir turime nepamiršti, kad vaikai po to užauga ir labai dažnai jie vis dar kenčia nuo patirto smurto. Ir aš tikiuosi, kad šiame pranešime surasime vietos ir šioms mintims. Dėkuoju pranešėjai už tai, kad ji nepamiršo kelių svarbių dalykų. Pirmiausia, tai, kad mes norime sugriežtinti bausmes, taikyti griežtesnės nei numatė komisija. Aš manau, kad mums reikia išsamesnės informacijos šiuo klausimu. 28 pakeitimas, jame siūloma yra apriboti kai kuriuos komisijos siūlymus. Komisijos pasiūlyme kalbama apie tai, kad vieną kartą nusikaltę asmenys neturės galimybės dirbti ateityje su vaikais. Kalbama apie jų profesinę veiklą, apie jų darbą. Ir reikėtų aiškiai pabrėžti, kad tik darbui turėtų būti e, taikoma ši nuostata. Toliau, 36 pakeitimas, juo siūloma yra įtraukti naują pastraipą, kurioje yra pasakyta, kad e, norint apklausti smurto aukas, vaikus, reikia tai daryti, nedalyvaujant e, suaugusiems. Tam tikromis aplinkybėmis e, gal reikėtų numatyti tam tikras iš, e, išimtis, kai vaiką galima būtų apklausti dalyvaujant ir nusikaltimą padariusiam asmeniui. Taip pat pranešėja šiek tiek patikslė nuostatas dėl pornografinio turinio blokavimo. Pagal dabartinį tekstą ne viena iš siūlomų priemonių bus privaloma ir man įdomu, ar galima būtų tai pakeisti. We... Na, aš nieko, nenoriu nieko nuliūdinti, tačiau mes turime tikrai nema, nedaug laiko. Yes, you, Panas Albert. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, manau, kad mes jau pasakėme, kad šis pasiūlymas nėra tobulas ir dar apie tai kalbėsime, aš noriu sutelkti visą dėmesį į vieną dalyką. Tai yra e, internetinių tinklalapių blokavimas. Manau, kad mes turime žengti dar vieną žingsnį. Tai yra Turime ne vien pasakyti, kad valstybės narės galės spręsti ir blokuoti tokį turinį ar ne, bet turime dar numatyti nuostatą, pagal kurią valstybės narės galės imtis priemonių tam, kad užblokuotų tinklalapį. Manau, kad antroji formuluotė būtų geresnė, nes ji paliktų šiek tiek laisvės valstybėms narėms nuspręsti, kaip galima blokuoti pornografinį turinį. Ir taip pat aš norėčiau, kad Europos parlamentas labai aiškiai pasakytų, kad blokavimas mums netinka. Mes norime, kad šis turinys būtų ištrintas, panaikintas tinkle. Ir manau, kad kol kas mums pateikti argumentai tikrai mūsų netenkina. Nėra jokių argumentų, kurie įrodytų, kad e, turinio ištrinimas e, nepasiteisins, bet kartu nėra ir jokių įrodymų, jokių argumentų, kuriais galima būtų pagrysti valstybių norių nenorą bendradarbiauti sprendžiant e, turinio ištrinimo klausimą. Būtent turinio ištrinimas turėtų būti numatytas šioje direktyvoje. O dėl blokavimo noriu pasakyti, kad blokuoti be teismo sprendimo būtų neteisėta. Tai prieštarautų kai kuriams komisijos nuostatoms. Pirmininkė ragina kalbėtoje baigti. Taip, Jeigu mes nenumatysime teisinių nuostatų skirtų blokavimui, tai mūsų dokumentas galiausiai pristaraus Europos, Europos Sąjungos žmogaus teisų reglamentuojantiems teisėms aktams bei kitiems dokumentams. Gerbėjai kolegos, mes turime baigti svarstyti šį klausimą e, be 15 ket, e, ketvirtą valandą. Pone Vikstrom, to pone e, Ernst. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už gerą pranešimą ir gerą bendradarbiavimą. Aš pritariu tam, ką pasakė ponas Alberto. Kai mes kovojame su vaikų išnaužiavimu, turime nepamiršti, kokiame pasaulyje gyvename. Turime skatinti žmonės pranešti apie jiems žinomus vaikų išnaudojimo atvejus. Ir dabar svarbiausias dalykas, pagrindinis dalykas. Aš manau, kad mes neturime reikalauti, kad visos valstybės narės blokuotų turinį, bet aš pasisakau už labai griežtą formuluotę, kuri pasakytų, kad valstybės narės turi siekti visomis priemonėmis panaikinti šį turinį ir gali tais atvejais, kai ištrinti turinio neįmanoma, naudoti e, blokavimo priemonę. Ir kai serveris yra valstybė, valstybė narėje arba JAV, ištrinti turinį iš serverio yra visuomet įmanoma. Mes tai žinome iš taip vadinamųjų phishingo tinklalapių. Taigi mes turime pakankamai priemonę tam, kad galima būtų tuos tinklalapius, kuriuose yra skelbimas pornografinis turinys, būtų ištrinti. Ir su pornografija turime kovoti visomis priemonėmis labai griežtai. Toliau, bausmės. Valstybėse narėse egzistuoja savo e, bausmių sistemos ir manau, kad e, šio klausimo reglamentavimas ES lygmenių gali pakengti valstybėms narėms. Aš žinau, kad e, kai kurios valstybės narės mėliau gydo vaikų išnaudojimų apkaltinius asmenys, o ne juos įkalina. Ir taip pat manau, kad nusikaltėlės neturi teisės dirbti toliau su vaikais. Tačiau aš manau, kad formuluotę reikia pakeisti, nes e, formuluotė any activities, bet užsimti bet kokią veiklą susijusią su vaikais yra pernelik plati. Dėkoju. Ernst, uh... Ačiū dabar. Ačiū dabar, ponia Ernst. Po to ponas Trentafilidės. Ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjai. Noriu e, pakalbėti apie tai, kodėl mes svarstame prevencijos klausimą. Prevencija čia yra aptarkta daug plačiau ir prevencijos klausimas siejamas su tuo, kaip elgiamasi, kaip traktuojama auka. Atsakysiu į kai kuriuos ponios Sipul klausimus. Kodėl mes siūlome griežtinti bausmes remiuosi komisijos pasiūlymu. Tame pasiūlyme nurodyti skaičiai, ar jie yra privalomi, ar kažkuo kitu jie yra paremti. <clears throat> Mes manome, mes pasisakome už tai, kad medžiaga turinys būtų blokuojamas. Tačiau dabar nuomonėje patiktos formuluotės yra šiek tiek miglotos. E, siūlomos priemonės, kaip blokuoti tas, tos tinklavietės, manau, kad tos priemonės yra nepakankamos. <clears throat> Buvo siūloma ir apsiriboti perspėjimu, bet manau, kad to nepakanka. Manau, kad šį klausimą reikėtų spręsti griežčiau, užimti griežtesnę poziciją šiuo klausimu. Taip pat noriu paraginti pranešėją atsižvelgti į NVO pateiktus pasiūlymus. Pavyzdžiui, tuo atveju, kuomet įvairios nevyriausybinės organizacijas atstovauja aukas. Ponas Trenta Filidės, o po to ponė Hirš. Ačiū pirmininkė. Kaip guja frakcijos šešėlinis pranešėjas, noriu padėkoti ponė Želilį už parengtą, taip sparčiai parengtą pranešimą. Manau, kad ji puikiai padirbėjo įtraukdama kai kurias prevencinės priemonės, kurių visiškai nebuvo pradinėme komisijos pasiūlyme. Tačiau man atrodo, kad reikia daugiau, kad būtų numatytos baudžiamosios sankcijos pažeidėjams. Uh, Manau, kad pasiūlytos prevencinės priemonės bendrais bruožais yra gana silpnos ir jos yra išdėstytos tik tai konstatuojamojo dalyje. Ir reikėtų vis kai kas siejama su, baudžiam, su baudžiamuoju procesu, todėl norėčiau paraginti, kad e, siūlomos nuostatos nebūtų siejamos su valstybių įsibarinkojimu bendradarbiauti baudžiamosiose bylose. Galiausiai dėl e, tinklavečių blokavimo ar turinio e, ištrinimo. Aišku, aš kaip ir daugelis kitų pasakiusių kolegų pasisakau už turinio panaikinimą, jo ištrinimą. Pone Hirš, po to pone Blinkevičiūtė. Danke, Frau Vorsitzende. Um... Ačiū, ponė pirmininkė kaip liberalų frakcijos šešėlinė pranešė kultūros komitete, noriu pasakyti, jog esu labai patenkinta, kad svarstome šį klausimą pilietinių laisvių komitete. Noriu pasveikinti pranešėją pasiūlius šias priemonės, kurias jį pasiūlė. Savo komitete mes taip pat patikėme keletą priemonių. Manau, kad tai yra svarbiausias klausimas. Reikia renkti piliečių informavimo kampanijas, kad tokie dalykai iš viso nevyktų. Kitas klausimas iškilęs diskusijų metu - tai sankcijų griežtumo klausimas. Kitaip sakant, mes turime išsiaiškinti, ar ar valstybėms apsimoka atsisakyti pas jas egzistuojančių sistemų ir pereiti prie kitokios sankcijų sistemos. Uh, Manau, kad mums visiems aktualus yra 21 straipsnis dėl to, ar, ar tinklavietės reiktų e, blokuoti, ar iš viso ištrinti jų turinį. Manau, kad buvo patiktas neblogas 21 straipsnio form, formuluotis ir ten aiškiai pasakyta, kad ištrinimas yra prioritetas prioritetinis tikslas ir kad reikia padaryti viską, kad tas turinys būtų panaikintas. Tai yra ne, nebūtinai ideologinis sprendimas, tai yra siekis apsaugoti aukas, nes jeigu viską vertinsite iš aukų požiūrio taško, vienintelis dalykas, ko trokšta auka, kad mes padarytumėme viską, kad tos nuotraukos būtų sunaikintos ir kad jų niekas niekada negalėtų internete surasti. Taigi, iš aukų apsaugos požiūrio taško reikia padaryti viską, kad būtų sunaikintas turinys. Jeigu to negalima pasiekti, tik tuomet galime pasirinkti rinktis turinio blokavimą kaip galimybę. Bet aišku, tai reikia padaryti pasiremiant tinkamomis teisminėmis procedūromis ir kriterijais. Tai yra dar vienas svarbus dalykas, nes kitaip e, įsivelsime diskusijas, ką galima, kokį turinį galima trinti, kokio ne. Noriu pasakyti, kad visų pirma reikia siekti ištrinimo, paskui blokavimo. Tai yra principas. Neturėtume leisti. Kad, kad įklimptumėme į smulkmenas. Toliau ponia Blinkevičiūtė, o po jos ponia Borė. Pone pirmininkė, mm, pirmiausia, dėkoju pranešėjai už gerai parengtą pranešimą ir tikrai pritariu poniai pranešėjai, kad mes turėtumėm kaip galint greičiau apsvarstyti šią direktyvą ir ją priimti, nes tai būtų pati geriausia prevencinė priemonė šios direktyvos e, prieimimas. Bet kartu norėčiau atkreipti dėmesį, kad mes ES valstybėse neturim pakankamai patikimos informacijos apie seksualinę prievartą prieš vaikus ir pornografiją prieš vaikus. Ir ypatingai, kuomet mes kalbame apie tokia, tokius nusikaltimus vykstančius šeimoje. Todėl reikėtų tam tikrų priemonių ir atkreipti dėmesį ir mūsų pranešime tai. Dar vienas klausimas. E, iš tiesų galiu pasakyti iš praktikos, kad trūksta ir gerai parengtų specialistų, ar tai būtų teisininkai, ar socialiniai darbuotojai, ar psichologai, kurie tinkamai dirbtų šioje srityje. Todėl turim dar kartą raginti, kad valstybėse narėse tinkamo lygio specialistai būtų nuolat rengiami, kaip kovoti su šiuo reiškiniu, kaip dirbti su aukomis. Ir aišku, aš tikrai dėl 21 straipsnio pasisakau už tai, kad būtų ištrinama, būtų pašalinama iš interneto visa aptikta vaikų pornografija. Ačiū. Okay, thank you. I'm afraid I missed. Ačiū. Aš bijau, kad neišgirdau dalies pasisakymo, nes čia neveikia mechanizmas. Boskurt. Dankjewel, voorzitter. Um, twee puntjes. Uh, één vraag. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš turiu E, pasveikinti pirmiausia pranešėją, atlikus tokį svarbų darbą. O mano klausimas būtų susijęs su tuo. Kartais dėl senaties termino iškyla problemų tokiems nusikaltimams, nes žmonės sako, kad e, pas, pas, prisipažįsta, kad jie tapo aukomis, neretai praeis labai daug laiko po faktų. Todėl reikėtų pagalvoti apie tai, per kiek laiko būtų galima atmesti tokių bylų nagrinėjimą. Antras dalykas. Turėtume pasirūpinti, kad e, vaikų išnaudojimas e, negali e, būti aktualus tik vaikų institucijoms, ar tai būtų profesionalų ar savanorių organizacijos. Mes turėtume pagalvoti apie tai, kaip apie tai pakalbėtume plačiau tekste. Uh, Ačiū, ponas Mulderis. First, Thank you, uh, Chair. Also... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi noriu pagirti gerbiamą pranešėją. Pone Lukas ir aš esame iš tos pačios šalies, todėl ir pas, <clears throat> pasisakyti galiu taip pat kaip jinai. Jeigu žmogus nori dirbti, pažiūrėjau, vaikų namuose, tai policija pirmiausia turi paskelbti išduoti pažymą, kad jūs nesate nusikaltęs. Ir Niderlanduose toks reikalavimas yra nustatytas. Kitose šalyse tokio reikalavimo nėra. Manau, kad reikėtų sudaryti tam tikrą registrą Europoje, visoje Europoje ir keistis informaciją apie tai, kas yra nusižengę vaikų pornografijos ar srityje. Jeigu to mes neturėsime, mes neišvengsime tokių nepalankių situacijų, kai žmonės e, turintis jau e, tam tikros e, kriminalinės praeities vaikų pornografijos srityje įsidarbina vaikų institucijose. Aš manau, kad tą kryptimį reikėtų daugiau pakalbėti. Ponas Vos.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 ir norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad ir kas bevyktų internete, e, gali atrodyti labai baisiai vien dėl to, kad ta informacija sklinda nepaprastai greitai. Reikia nepamiršti, kad didžioji dalis pažeidimų vyksta namuose, mokyklose ir tarp žmonių, kuriais vaikai pasitikė. Ir neretai vaikai negali prieš to žmonės pasisakyti ar nedrįsta to padaryti. Todėl aš manau, kad reikėtų labiau akcentuoti, kaip daugelis sakė, prevencijos pusę. Bet ir bausmės yra svarbios. Antras dalykas e, ištrynimas prieš pastatant jį blokavimui. Jūs akcentavote, kad reikia ištrinti tas svetainės, o ne jas blokuoti. Ir aš sutinku su tuo, kad daugelis kolegų minėjo. Išlieka dar labai daug klaustukų dėl blokavimo. Ir čia aš norėčiau kreiptis į komisiją tiesiogiai, kadangi aš parengiau parlamentinį klausimą, norėdama sužinoti, kodėl taip yra. Kai kalbam apie kovą su terorizmu, komisija vertinimo ataskaitoje padarė išvadas, kad blokavimas yra visiškai neveiksmingas. O aš norėčiau sužinoti, ar komisija negalėtų padaryti tokios pat išvados e, ir kalbėdama apie nusikaltimus su vaikų, e, susijusius su vaikų išnaudojimu. Jeigu tai pasakytume apie terorizmą, tai kodėl šioje srityje negalima pasakyti? Jeigu komisija pati pripažįsta, kad tai yra neveiksminga, tai kodėlgi siūlo taikyti blokavimą kovojant su vaikų išnaudojimu? Aš dabar norėčiau suteikti žodį ponui Boratinski arba ponui Lunzo Rijad iš Europos komisijos. Nežinau, kuris iš jūsų norės pasakyti. Jakub Boratinski, on behalf of the Commission, thank you very much. Ponas Boratinski, komisijos vardu. Ačiū, kad suteikėt man žodį. Pirmiausia, aš padėkosiu Jums už tokį kruopštų, nuoseklų mūsų pasiūlymo išnagrinėjimą parlamente. Dėkoju pranešėjai Andželili ir kitų komitetų pranešėjams. E, žinome, kad daugelis komiteto aptarė šį projektą. Sveikiname didžiąją dalį pasiūlymų pakeitimams. Bendrai jie visi sustiprina mūsų direktyvos esmę ir siekius. Ir aš norėčiau pritarti tam, ką jūs, gerbima pirmininkė, ką tik pasakėte. Akivaizdu, kad direktyvoje yra aptariama visa eilė klausimų, kurie neapsiriboja tik internetu. E, šis teisės aktas yra svarbus tuo, kad stengiamasi vaikus apsaugoti nuo to seksualinio išnaudojimo, kuris vyksta realiame gyvenime. Priminsiu, kad kalbant apie vaikų pornografiją ir vaikų pornografijos platinimą internete, būtina e, nepamiršti, kad tas piknaudžiavimas vaikais e, bet, kokiame, bet kokiu atveju pasiekia realybę ir įvyksta praktiškai. Europos komisija ir toliau laikosi pozicijos, kad blokavimas yra labai svarbus um, papildymas prie tų priemonių, kurių imasi teisėje tvarkos institucijos. Ir kaip žinia, po blokavimo seka nelegalios medžiagos visiškas išnaikinimas, ištrinimas. Mes suprantame, kad labai ženkliai skiriasi <coughs> terorizmas, kuris e, yra e, orientuojamas į tikslinę žmonių grupę ir e, vaikų pornografija, vaikų pornografijos turinio blokavimas. Mesgi kalbame apie prieigos prie vaikų pornografijos blokavimą. Ir tai daro nebūtinai tie aiškiai nustatyti pedofilai, bet ir bendrai, bet kurie eiliniai visuomenės nariai. Buvo išsakyta daug argumentų prieš blokavimą. O mes pastebėjome, kad tai yra labai svarbi priemonė kovojant su vaikų pornografija daugelį ES valstybių, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje, Švedijoje ar Italijoje. Pirmiausia, tai yra susijęs su tuo, kad dėja, nepaisant daugelio pastangų, e, internetinės svetainės ištrinimas neįvyksta automatiškai. Daug interneto svetainių yra įsteigtos už ES jurisdikcijos ribų, todėl tas uždarimo, užnaikinimo procesas užtrunka. Priminsiu, kad neseniai Vokietijoje vyko diskusijų uh, po to, kai Bundeskriminal Armt paskelbė kad e, yra imamasi konkretesnių veiksmų. Tai buvo padaryta mm, spalio 25 dieną Bundestago organizuotame klausime ir buvo pasakyta, kad yra imamasi daug pastangų uždaryti tokias interneto svetainės. Tačiau 45 procentai svetainių įsteigtų už ES ribų vis dar egzistuoja ir po to, kai oficialiai paskelbėma, kad jos ištrintos. Yra ir kitų pavyzdžių, rodančių, kodėl e, interneto svetainių ištrinimas nevyksta automatiškai. E, aš e, galėčiau pateikti jų daug, bet nenoriu ištęsti diskusijos per daug ilgai. Kitas dalykas. Internetinis reiškinys vadinamas phishingas. E, saugumo departamentas imasi įvairiausių priemonių, kad būtų imasi reikalingiausių priemonių. Vaikų pornografijos atveju pirmiausia galvojame apie vaikus, kurie tampa aukomis. Kitas dalykas, e, tas internetinis phishingas nedaro žalos tiesiogiai turbūt. Ir piliečių garbės reikalas yra apie jį pranešti. E, vaikų pornografija natūraliai E, iškels, vaikų pornografijos atveju natūraliai iškils klausimas, kaip išeina, kad tas žmogus pastebėjo tokį e, internetinį phishingą susijusiu su vaikų pornografija. Um, ir tokiu būdu jau pats žmogus gali tapti nusi, įtariamuoju nusikaltime. Kaip ten bebūtų, esam dėkingi už diskusijas įvykusias parlamente. E, šešėlinius pranešėjus esame pasikvietę dalyvauti tyriamosiose uh, E, tyriamuosiuose vizituose e, Junktinės karalystės e, vaikų išnaudojimo nagrinėjimo centre lankėmės ir tas padalinys svarsto visus klausimus susijusius su vaikų seksualiniu išnaudojimu, įskaitant tyrimą, aukų apsaugą, taip pat interneto svetainių uždarimą ir blokavimą. Tas vizitas įvyks jau trečiadienį, taigi jeigu dar kas nors iš jūsų uh, E, parlamentarų ar padėjėjų norėtų prisijungti, mes jūs mielai kviečiame tai padaryti. Junktinės karalystės administracija prisideda prie šio vizito organizavimo ir mielai kviečia kuo daugiau žmonių dalyvauti. Dar vienas konkretus dalykas. Pirmininką prašau trumpiau užnekėti. Dar vienas dalykas. Pateiksiu, priminsiu pavyzdį susijusiu su Niderlandais Tai rodo, kaip e, svarbu veiksmingai dirbti Niderlandų parlamentarų paminėtose srityse. Europos komisija e, savo pirminėme pasiūlyme taip pat e, kalba apie tai, kad nereikia apsiriboti tik profesionalų veikla. Tikimės, kad ir toliau šiuo pasiūlymu su Europos parlamentu konstruktyviai dirbsim kartu su pirmininkaujančia šalimi. Visai neseniai, prieš metų pabaigą, Baigiame e, darbą kartu su parlamentu dėl e, direktyvos susijusios su priekyba žmonėmis. Tai yra pirmasis e, teisinis dokumentas toje srityje po Lisabono sudarties įsigaliojimo su ponė Bauer labai aktyviai bendradarbiavome ir tikimės, kad parlamente darbas vyks labai sparčiai. Ačiū. Dėkoju. Prieš sutikdama žodį pranešėjai turiu pasakyti, kad Jūs e, kalbėjote apie tai, kad e, iš tikrųjų mes labai skirtingomis priemonės e, kovojame su terorizmu ir su vaikų pornografija. Nepamirškime, kad mes šį kartą kalbame apie nusikaltėlius, kurie yra labai pasiryžę įvykdyti šį nusikaltimą. Taigi jie veikia beveik taip pat kaip ir teroristai. Ir dar vienas dalykas. Dažnai žmonės pastebi, pavyzdžiui, kad kas nors išnaudoja vaikus, tačiau kai jie praneša apie tai, uh, valdžios atstovams, jie pernelik lietai reaguoja. Taigi tai yra dar vienas panašumas su terorizmu. Taigi turime gerinti darbą visais, e, visais aspektais. Pone Andželylį. E, Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti kolegoms už užsakytas pastabas. Ir apibendrindama norėčiau pasakyti štai ką. Pirmiausia, noriu sureaguoti į dalyką, apie kurį kalbėjo visi. Tai yra į tai, kad mūsų pagrindinis prioritetas turėtų būti apie tai, ar reikėtų e, ištrinti pornografinį turinį ar blokuoti. Buvo surinktas seminaras šią temą ir buvo išsakyta įvairiausių praktinių pastebėjimų. Pasisakė valstybių narių atstovai, kurie pasakojo apie bandymus, siekius e, ištrinti internete randamą pornografinį turinį. Aš pabandžiau tekstą, bandžiau tekstą koreguoti, bet galbūt ne visiems kolegoms e, mano patiktos formuluotės primtinos. Taigi mūsų pir, svarbiausias tikslas yra štai koks. Uh, pašalinti žalingą neteisėtą turinį šaltinyje, ten, kuris sukurtas. Tačiau blokavimas, turinio blokavimas gali būti naudinga papildoma priemonė bent keliais atvejais. Visų pirma, tuo atveju, kai neįmanoma to, tos tinklavietės sunaikinti ar pašalinti turinio. Ne, dėl to, tarkim, kad ta, tas turinys, ta, ta, ta, to turinio teikėja yra valstybė, kuri yra už ES ribų. Tačiau kartais, net kai turinį įmanoma sunaikinti, prireikia savaitės, kelių dienų ar šešių valandų, netgi kad tai būtų praktiškai padaryta. Ir kai kurios valstybės mums apie tai priminė. Veikia Anglijos atitinkamos institucijos, taip pat, pažiūrėjau, Italijos pašto tarnyba, kuri gali labai sparčiai įsikišti ir užblokuoti vaizdus. Ir taip galima sutaupyti laiko ir, ir, ir per, per tą laiką ir sunaikinti turinį. Taigi, blokavimas galėtų būti pirmiausia, sparčiausia e, sureagavimo priemonė. Bet žinoma, galutinis svarbiausias tikslas, noriu, kad tai būtų visiškai aiškiai suprasta, yra turinio sunaikinimas, jo pašalinimas. Aš taip pat e, pritariu visiems, kurie kalbėjo apie prevenciją visoms išsakytoms mintims. Žinoma, reikia teikti informaciją ne tik vaikams, bet ir jų tėvams, e, švietėjams, mokytojams, visiems, kurie savo darbe, kurie turi reikalų su vaikais. Taip pat profesionalų rengimas, ar kalbėtume apie žmonės dirbančius mokyklose ar apie policijos pareigūnus ar visus kitus specialistus, kurie vaidina kažkokį vaidmenį įvairiuose procesuose, su kuriuose dalyvauja ir vaikai. Aš sutinku, kad daugybė e, nemalonių atvejų vyksta šeimoje. Jie gali vykti ir mokyklose. Tai yra tokiose situacijose, kurios, kuriuose vaikai teoriškai yra visiškai saugus. Ir būtent čia reikia įsikištis. Nes mes kalbame apie tos atvejus, kuomet žmonės piknaudžiauja turima e, padėtimi. Tai yra, kai jie yra toje pozicijoje autoritetu arba jeigu jie yra kažkokioje vadovo pozicijoje. E, <clears throat> Toliau, ponė Sipil e, minėjo 28-ąjį mano patiktą pakeitimą. Ir aš to jį susirasiu. Jame kalbama apie tai, kaip valstybės narės e, dalinasi informaciją apie asmenis, kuriems paskaltas apkaltinamasis nuosprendis dėl vaikų išnaudojimo. Ir tuos atvejus, kuomet tie, vaik, tie žmonės savo profesinėme gyvenime gali turėti reikalų su vaikais. Aš apsiribočiau tik tai nuorodą į profesinę veiklą. Aš taip ir padariau, nes komisijos tekstas, kaip jis buvo suformuotas, mano galva buvo pernelyg bendras. Bet manau, kad čia galime pasiekti kompromiso ir pabandyti dar labiau patikslinti tą pastraipą. Nes, nes būtų sunku pritarti labai bendro pobūdžio formuluotėms tuo klausimu, bet aš sutinku, kad reiktų šią vietą patikslinti. Toliau minimalių bausmių sankcijų didinimas. Kai kurie kolegos kalbėjo apie vienerius metus. Aš kalbu apie tai, nes skirtingos valstybės narės svarsto galimybę padidinti minimales bausmes taikomas tokiais atvejais. Ir su kolegomis bei šešėliniais pranešėjais uh, norėčiau dar kartą susitikti, siūlau dar kartą susitikti ir galėtume susitikti arba Strasbūre, arba ir susitikti iki pakeitimų termino arba po jo. Aš, inter, aš elektroniniu paštu išsiuntinėsiu visus tekstus, kuriuos gausiu ir pabandysiu pasiūlyti visiems primtiną laiką, kada galėtume tai aptarti. Dėkoju, ponė Džilėlė. Aš noriu Jums priminti, kad Jūs pakeitimus galite teikti iki sausio 20 dienos 12 valandos. Orientacinis balsavimas vyks vasario 3 dieną. Toliau periname prie penktojo darbo tvarkės punktų, tai yra prie vienos paraiškų apsigyventi ir dirbti procedūros. Mūsų pranešėja yra Veronik Mathieu. Jums tikriausiai yra žinoma, kad per gruodžio plenarinę sesiją Strasbūrę e buvo atmestas pranešimo tekstas ir pranešimas sugrįžo į mūsų komitetą. Pagal 56 taisyklės trečią dalį. Tais atvejais, kai pranešimas yra gražinamas į komitetą, atsakingas komitetas turėtų nuspręsti, kaip su juo reikėtų elgtis. Ir turi žodžiu arba raštu pranešti parlamentu, kaip nus, buvo nuspręsta elgtis. Ir turimas laikas, per kurį turime tai padaryti, yra ne ilgesnės nei dviejų mėnesių. Taigi dabar klausimas yra toks, ar pranešėja galės parengti pranešimą, kuriam pritars parlamento dauguma, ar ne? Turime taip pat atsižvelgti ir užimtumo komiteto prašymą dalyvauti šiame darbe pagal Europos parlamento darbo tvarkos taisyklės 50 taisyklę. Ponas Lopes Agrirar, mūsų komiteto pirmininkas, paprašė, kad sekretariatas išsiaiškintų, kaip paprastai elgiamasi, elgiamasi tokiais atvejais Europos parlamente. Ir kai mes gausime informaciją iš darbuotojų, tuomet uh, E, galėsime Jums pranešti, kaip užimtumo komitetas galės dalyvauti mūsų bendrame darbe. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Matiju, kad jį galėtų mums pa paaiškinti, kas vyksta, o po to politinių frakcijų koordinatoriai galėtų pateikti savo pasiūlymus. Ir kadangi aš su šešėlinė pranešėja, aš manau, kad galima būtų susitarti dėl kompromiso gan greitai. Dabar ponia Matiju. Merci, Madame la Présidente. Eh bien, comme vous l'avez. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip Jūs pasakėte, šis tekstas, e, tiksliau pasiūlymas, e, buvo atmestas gruodžio 14 dieną. Mes tarėme su plenarinio posėdžio tarnybomis, kurios patikslino, kad e, precedento nėra iki šiol, iki šiol tokio nebuvo. Libė komitetas yra pagrindinis komitetas, e, nepaisant e, 50 straipsnių ir e, buvo pateiktas kitoks tekstas, negu mes siūlėme. Plenarinio posėdžio tekstas buvo gražintas Libe komitetui ir mūsų komitetas, Libe komitetas, turi rasti sprendimą per du mėnesius. Laiko taigi yra labai nedaug. Manau, kad e, iš esmės būtent mūsų komitetas dabar turi labai pasistengti, kad būtų rastas kompromisas Manau, kad e, e, dėl tų klausimų, kuriais mes nesulaukime patvirtinimo, reikės siekti susitarimo ir būtent dėl to aš pasiūliau susirinkimą, susitikimą su Libė komiteto šešėliniais pranešėjais jau šią savaitę, su frakcijų šešėliniais pranešėjais susiksim, tai bus pirmasis darbas. Telefonu pasišnekėjau šiandien po pietų su ponios Manstrom kabinetu Ir e, šią savaitę įvyks susitikimas taip pat su Vengrijos pirmininkančios tarybai atstovais, kad rastume galimybę e, suformuoluoti tekstą taip, ka, kad jam pritartų ir parlamentas, ir komisija, ir taryba. Taigi tiek aš galiu dabar savo kolegams pasakyti, gerbiamą pirmininkę. Pirmiausia, aš noriu jūsų išklausyti. Manau, kad vėliau, po kai visų išklausysiu, dar kartą galėsiu pasisakyti. Um. Dėkuoju. Ar dabar turėčiau suteikti žodį koordinatoriams? Gerai, pirmasis panas bus sutilis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti Veronik Matijo ne tik už jos paaiškinimus, kuriuos ji pateikė dabar, bet ir už jos darbą rengiant šį dokumentą. Galima tik apgalėsnauti, mano galva, kad gruodį buvo pasirinktas kelias, kurio galima buvo išvengti jei mes būtume geriau pasiruošę balsavimui, pirmiausia, šiame komitete. Šis pranešimas yra susijęs su daugybė nesusipratimų. Aš apie juos nekalbėsiu dabar. Aš manau, kad turime kalbėti apie tai, kaip galima būtų e, susitarti. Kaip ir sakė ponė Metijo, šis pranešimas buvo gražintas į mūsų komitetą ir būtent mūsų komitetas dabar turės nuspręsti, kaip elgtis. Aš manau, kad mūsų sprendimas turėtų būti štai toks. Mūsų komitetas turėtų paraginti visus, kuo skubiau parengti tekstą, dėl kurio galėtų balsuoti plenarinis posėdis, tam, kad mes galėtume užbaigti darbą dar per pirmąjį skaitimą. Rengiant šį tekstą be abejo reikės atsižvelgti į balsavimo rezultatus ir konkrečiai tam tikrus pakeitimus, kurie buvo pateikti, jei mes norime, kad parlamento dauguma jam pritartų. Taigi dar kartą aš noriu padėkoti Veronik Matie ir manau, kad mes turime dirbti kuo sparčiau ir užbaigti šį e, pranešimą, kadangi dabar turime unikalią galimybę, kurios, e, kurią turėtume pasinaudoti. Tai yra labai svarbus dokumentas, kuris yra platesnio paketo susijusio su legalia migracija e, dalis. Um, Ponas Marais, aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Matije už jos darbą rengiant šį pranešimą. Be abejo, visuomet yra sunku kalbėti po to, kai jūsų pranešimas yra atmestas. Kaip ir panas Busitėlis, kalbėsiu trumpai. Mes norime, kad šešėliniai pranešėjai suvaidintų konstruktyvų vaidmenį per kelias ateinančius mėnesius ir parengtų kompromisą kuo skubiau. Mes uh, elgiamės nuosekliai ir patikime pakeitimus susijusius su taikymo sritimi. Ir mes manome, kad pakeitimai, kuriuos pateikime, yra labai svarbus mūsų frakcijai. Ir tai yra pagrindinė mūsų pozicija ir mes negalime jos atsisakyti. Tačiau esame pasirengę dėrėtis su ponė Matijo ir uh, uh, uh, ponė Blinkivičiūtė tai galės daryti mūsų šėlinė pranešėja. Mes manome, kad taikymo sritis turėtų būti praplėsta. Ir tai yra labai svarbu. Būtent todėl mes ir pateikėme nemažai pakeitimų. Labai svarbu yra pradėti dėrybas kuo skubiau. Toliau apie užimtumo komitetą ir bendradarbiavimą su juo. Aš manau, kad ne mes turėtume tikrinti, ar yra tokio bendradarbiavimo precedentų. Ir Manau, kad e, sekretariatas turėtų mums e, pasakyti, kokios yra taisyklės, kaip jos yra taikomos. Ar tik mes turime dabar renkti kompromisinį tekstą, ar turime tai daryti kartu su užimtumo komitetu. O mes esame pasirengę e, konstruktyviai dalyvauti dėrybose su ponia Matija per kitas ateinančias savaitės. Dėkuoju, ponia Weber. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi noriu padėkoti poniai Matijo už, pastang, už jos pastangas rengiant šį dokumentą. Uh, Manau, kad turime skirti du dalykus - procedūros klausimus bei turinį kad e, išnagrinėtume visus su turiniu susijusius klausimus. Vis pirma, turime apsispręsti dėl procedūros. Na ir tai nebūtinai nustatys precedentą, bet galiu prisiminti panašų atvejį, kuomet vien, vienas komitetas buvo atsakingas Ir manau, kad šiuo atveju, šiuo konkrečiu atveju, bent jau remdamasi savo teisinę analizę, Libė yra vienintelis atsakingas komitetas ir mes turėtumėme tokios linijos ir laikytis. Užimtumo komitetas irgi dirbo šiuo klausimu, tačiau dabar visi klausimai yra mūsų rankose. Ir mūsų komitetas turės nusiųsti dokumentą balsavimui, plen, nu, perduoti ba, dokumentą balsavimui plenarinėme posėdėje. Kalbant apie laiką, kuris lieka iki balsavimo, tai mums per jį e, reikia pasiekti gerų rezultatų. Tai yra labai svarbu, kokią žinę parlamentas nori nusiųsti uh, visam pasauliui. Mes esame įsipareigoję patvirtinti migracijos priemonių paketą. Mes priekaištavimo tary, tarybai, kad ji nerodė tokio pat nusiteikimo ir pasiryžimo. Ir dabar tikrai neturėtume slėptis už gražių žodžių, turėtume dirbti konstruktyviai, pasiekti susitarimo ir, su, ir kurti nuoseklę politiką, kalbu apie vieną paraišką, vienos paraiškos sistemą. Jeigu ES nori būti patikima likusio pasaulio akise bei taip pat ES viduje. Alde frakcija yra pasirengusi dirbti su pranešėju šiuo klausimu ir mes tikimės, kad balsavimas vyks už dviejų mėnesių plenarnėme posėdėje ir kad mes šiam klausimui pritarsime. Ačiū, noriu tik paaiškinti procedūrą. Aš nepradėsiu iš naujo diskusijų ir nesuteiksiu galimybės visiems pasisakyti. Norėjau visų pirma suteikti galimybę visų frakcijų koordinatoriams ir paskui užimtumo komiteto pranešėjų išimties tvarka ir paskui grįšime prie pranešimo autorės, nes kitaip nieko neužbaigsime visą dieną. Žalių vardu, ponės Argentė. Ačiū pirmininkė. Noriu visus pasveikinti su naujais metais, palinkėti gerų metų. Taip pat dėkoju mūsų frakcijos vardu pranešėjai, poniai Matiju. Ir jūsų pasiūlymas surenkti šešėlinių pranešėjų susitikimą yra labai e, racionalus. Ir mes dirbdami turėtume stengtis, kad e, tekstas būtų patvirtintas per pirmąjį svarstymą. Ir turime akcentuoti, kad mes parlamente patys turime išspręsti šį klausimą prieš pradėdami dėrtis dėl kompromisų su likusiu pasauliu. Taip pat norime išlaikyti ryšius su užimtumo komitetu, tačiau sunkumų iškyla dėl to, kad užimtumo komitetas pirmą kartą posėdžiaus tik šio mėnesio pabaigoje. Ir jeigu čia esančių narių dauguma mano, kad e, tai yra libe komiteto procesas ir klausimas, Tuomet norėčiau paraginti visus palaikyti aktyvius ryšius su, koleg su kolegomis savo kolegomis dirbančiais užimtumo komitete. Mes norėtumėme, kad, mes norėtume, kad tai klausimas būtų svarstomas bendradarbiavimo pagrindu. Praktinis klausimas, ar tie du mėnesiai prasideda nuo dabar, ar jie prasidėjo prieš kalėdas? Mes, aišku, norėtume, kad jie prasidėtų dabar. Nuo dabar būtų skaičiuojami. Ačiū. Ačiū, ponė, kaip man pasakė, ponė Ernst taip pat kalbės. GUE frakcijos vardu norėčiau pasakyti štai ką. Mes norime, kad, dirbtų, kad būtų dirbama su užimtumo komitetu, nes užimtumo komitetas suformulavo daug svarbių punktų ir, ir daugeliu atveju mūsų nuomonė sutampa. Parengtas dokumento projektas ir man atrodo, kad tai nėra vien tik tai libe komiteto kompetencijai priskirtinas klausimas. Man atrodo, kad jį turime svarstyti draugės su užimtumo komitetu ir kad būtent tokį darbą ir turėtumėme organizuoti. Uh, reiktų apsispręsti, ar, ar tai taptų precedentu ar ne. Galime viską labai, galime tą darbą su draugės užimtumo komitetu labai kruopščiai parengti ir suorganizuoti ir šešėliniai pranešėjai turėtų susėsti draugę ir viską išsiaiškinti. Visi prieštaringi klausimai, kurie iš, dar lieka po vykusių diskusijų, juos reikės svarstyti, o kalbant taip pat reikia atsižvelgti į tai, kaip plenarinėme posėdėje neseniai buvo balsuota. Tai reiškia, kad dėl kai kurių klausimų vėl turės prasidėti dėrybos. Aš kai ką supainioju, protokolas man ko aš tai ko gero neatleis. Aš turėjau suteikti žodį po ponui Kirkhopui. Taigi atsiprašau. Taip, taip, ponė pirmininkė, taip ir padarėt. Tačiau tai nereiškia, kad aš nenorėsiu jums palinkėti viso ko geriausio naujų metų progą mano granuriškumas e, dar toleruoja jūsų e, klaidą, nes e, aš neprituriu tam, kas buvo pasakyta. Aš manau, kad šis klausimas yra mūsų komiteto kompetencijos klausimas. Ir mes žinome, kad puiku, kai komitetai bendradarbiauja, tačiau šiuo atveju mes neturime tam pakankamai laiko ir todėl manau, kad mūsų komitetas turėtų spręsti šį klausimą. Ir aš, ir mano frakcija mano, kad mes turime e, spręsti iškilusią problemą kuo skubiau. O mes visi žinome, kas įvyko plenarnėme posėdėje ir mes turime visomis priemonėmis siekti kuo skubiau sugrįžti į plenarnį posėdį tam, kad patvirtintume šį dokumentą, kadangi jis yra labai svarbus. Taigi tą ir norėjau pasakyti. Šis klausimas priklauso mūsų komitetui ir manau, kad e, siekiant kompromiso nereikėtų šį ženkliai nukrypti nuo mūsų pozicijos. Dėkoju. Toliau ponas Sakas, žimtumo komiteto pranešėjas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš sėdžiu štai čia, kadangi mane pakvietė jūsų komiteto pirmininkas jūsų posėdį. Aš atvykau čia tam, kad žimtumo komiteto vardu padėkočiau Jums už panedarbiavimą. Noriu pasakyti, kad e, turime spręsti dvi problemas. Pirmiausia, e, procedūrinius klausimus, o po to jau kalbėsime apie turinį. Pirmiausia, procedūra. Procedūra labai sudėtinga. Ir aš turiu pasakyti, kad aš tikrai nenorėčiau dabar pradėti ginčių ir netgi karo dėl to, kas kam priklauso. Taigi aš daug apie procedūrą, nekal... daugiau apie procedūrą nekalbėsiu. Turiu turinys. Mes norime suteikti socialinės apsaugos, teisę gauti socialinę apsaugą tiems darbuotojams, kurie nėra ES piliečiai. Ir aš manau, kad jie. Turim, kad mes turim pirmiausia nuspręsti, ar jie turėtų būti traktuojami kaip ES piliečiai, ar su jais turi būti elgiamasi taip, kaip su jais elgiamasi savo jų kilmės šalyse. Uh, Jei mes e, nepatvirtinsime šio dokumento, tai mes netrukus susidursime su e, darbuotojų stokos problema mūsų darbo rinkoje. Jei e, trečių šalių piliečiai negalės naudotis tomis pačiomis teisėmis kaip ir ES piliečiai mūsų darbo rinkoje, tuomet iškils labai labai rimtų problemų. Nepamirškime, kad europiečiai gali keliauti po visą Europos Sąjungą ir e, kad ir kokią šalį nuvyktų, jie, su jais elgiamėsi, e, likie būtų tos šalies piliečiai. Žinome, kad visuomenės nuomonė šiuo klausimu taip pat kelia tokių problemų. Ir aš manau, kad mūsų komitetai turėtų bendradarbiauti. Libė komitetas yra atsakingasis komitetas. Ir aš manau, kad jūs turėtumėt nepamiršti, kad šis, ši direktyva e, turės labai svarbios įtakos darbo rinkai. Ir dar kartą noriu pabrėžti, kad mano vadovavimas komitetas yra pasirengęs bendarbiauti su jumis, su ponė Matijo. Nepamirškime, kad e, e, šis klausimas taip pat yra susidūrė su ir su vienodo asmenų traktavimo direktyva. Ir todėl rengdami kompromisą turime į tai atsižvelgti. Ir be abejo, kompromisas turėtų būti toks, kad jam pritartų parlamento dauguma. Nepamirškime taip pat ir visuomenės nuomonės. Turime įtikinti piliečius, kad mūsų tvirtinamas tekstas yra jiems reikalingas, nes kitaip žmonės tikrai mumis nepasitikės. Uh, the... Nepriklausomai nuo to, kaip bus atsakyta į klausimą e, dėl to, kaip bendradarbiausime su komite, e, užimtumo komitetu, e, turime nepamiršti, kad nulems plenarinio posėdžio balsavimas ir visi parlamentarai galės pasakyti. O dabar pagal man suteiktą briefingą aš dabar Europos komisijai suteikčiau žodį. Bet ar tai iš tikrųjų bus reikalinga? Nebent Europos komisija labai jau mirdama nori pasisakyti. Atrodo, kad nori. Čia mes čia. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, dėkoju poniai Matijau už patliktą darbą ir be bejonės mes padėsime kiek galėdami, kad būtų rastas kompromisas ir konstruktyvus sprendimas. Manau, kad pridurti nebėra ko, nebent e, tik ką nors dėl procedūrinių klausimų, bet visą tai yra Europos parlamento kompetencija, kol kas dėl turinio nieko negaliu pridurti. Ačiū, ponė Matijų. Aš pati nieko ypatingo irgi negaliu pridurti, tik e, priminsiu, kad ši savaitė bus turbūt lemiama, nes įvyks susitikimai su šešėliniais pranešėjais ir su komitetu bei komisijos atstovais. Ponios Argentinį buvo labai konkretus klausimas, gal jūs turit atsakymą, o gal sekretariatas pasakys, kada sueina tie du mėnesiai Aš įsivaizduoju, kad 14 dieną. Pagal tai, kada buvo balsuota plenarnėme posėdėje. Bet aš įsivaizduoju, kad taip turėtų būti. Okay, I'm, I'm, I'm told, I'm told, hang on. Ką tik man sekretariatas pasakė, kad iš esmės skaičiuojama nuo parlamento sprendimo prieimimo momento. Tiksliau, nuo dabar, nuo tada, kai parlamentas pradeda svarstyti, atrodo. Kaip bebūtų, rytoj vyks koordinatorių posėdis. Atrodo, kad yra kitų teisinių dalykų, juridinių dalykų, kuriuos reikia suderinti su parlamento teisės tarnybomis. Taigi palaukime iki rytdienos ir sužinosim visą reikalingą informaciją, visus atsakingus atsakymus, reikalingus atsakymus gausime dėl šitos. Labai gerai. Visi sutinka. Penktą punktą darbo atvarkėje baigėme svarstyti. Šeštas punktas. Tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo tvarkos nacionalinėse valstybėse narėse būtiniausi reikalavimai. Nauja redakcija. Pranešėja ponė Silvigijum. Ir šiandien ponė Gijum pristatys savo pranešimą šią labai kontroversišką temą. Keletą šešėlinių e, pranešėjų susitikimų jau įvyko prieš priimant galutinį tekstą. Ir, kaip žinome, e, pasiūlymo naujausia redakcija buvo priimta e, su labai dideliu pasipriešinimu taryboje. Būtent dėl to dabar Europos komisija ketina pateikti peržiūrėtą jos pirminio pasiūlymo variantą, kad būtų galima tai padaryti. Žinoma, Europos komisija turės išsiaiškinti, kokia bus parlamento poziciją. Pakeitimų e, pateikimo terminas ponios Gijom pranešimui yra sausio 20 diena 12 val. dienos. Pirmiausia, suteiksiu žodį poniai pranešėjai, o paskui Europos komisija išdėsis pasiūlymų pakeitimus. Pristatys pakeitimus. Merci, madame. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, mėlėjai kolegos, e, visiems linkiu gerų naujų metų. Visų pirma, aš norėčiau priminti, kad tarp valstybių e, narių prieglopšių sistemų e, yra labai daug skirtumų. Pavyzdžiui, jeigu pažvelgtume per pirmąjį svarstymą, kiek priimta gerų sprendimų. 2009 metais nuo 60 procentų iki 1 procento varijuoja tie skaičiai. Manau, kad tai turi būti pakeista. Yra atlikta labai daug studijų, nagrinėjančių tuos skirtumus ir dabar atrodo, kad tie skirtumai tarp valstybių narių mažėja. Procedūros pagreitėjo ir yra mm, kur kas lengviau patekti į teismus e, iškilus problemams matome, kad visose ES valstybėse narėse dabar jau stengiamas užtikrinti geresnę prieglošio siekiančiųjų apsaugą. Dabar susidariusi padėtis pažeidžia Dublino 2 sistemą, kuri sako, kad visos vizų suteikimo procedūros valstybėse narėse turi būti vienodos. Bet taip kol kas dar nėra ir aš manau, kad mes turėsim padirbėti, kad taip nebebūtų. Akivaizdu, kad reikia suderinti teisės ir sistemas ir um, turime sukurti teisės aktų derinimo procedūrą. Aš band noriu pasakyti, kad tik jų suartinimas nėra pakankama. Taigi direktyvą reikia iš esmės peržiūrėti, kad turėtume e, sąžiningą, veiksmingą ir greitą e, nagrinėjimo tvarką. Kaip jūs, ponė pirmininkė, sakėte, ne visuomet valstybės narės demonstruoja gerą valią e, šioje srityje. Valstybės narės neretai sako, kad viskas labai brangiai kainuoja, keičiant procedūras ir panašiai. Žinoma, bus patirta daug trumpalaikių išlaidų, tačiau, mėly kolegos ir tarybos atstovai, reikia pažvelgti ir į kitas aplinkybės. E, aš galiu pasakyti, kad dabar sukurtos procedūros yra ne tik blogai suformuotos, bet ir blogai įgyvendinamos ir tai valstybėms narėms labai daug kainuoja. Pažvelgime, kiek e, apeliacinių skundų teigiama, kokios ilgos yra bylų nagrinėjimo procedūros. Tai labai brangiai kainuoja. Europos komisija siūlo e, tą e, prioritetinių atvejų išskirimo sistemą. Kol kas ji nepasiteisino, tai yra žalinga ir valstybėms narėms, ir e, jos aukoms, tų prieglopščių siekiantiesiems. Europos komisija prašo, kad valstybės narės priimtų tvirtus, aiškius sprendimus, e, kad būtų užkirstas kelias piknaudžiavimo procedūromis ir tuo pačiu metu prašoma, kad atmetimo sprendimai būtų motivuojami, kad e, būtų galima išvengti apeliavimo procedūrų. Be to, tokiu būdu galėtume išsiaiškinti piknaudžiavimo atvejus ir sumažintume kaštus valstybėms narėms. Mano siūlomi pranešimo pakeitimai sustiprina Europos komisijos poziciją ją paremė iš esmės ir tai yra susijęs su labai daug procedūrinių elementų. Nesileisdama į detalės, aš pasakysiu, kad noriu sutvirtinti kompetitingos institucijos savoką kad mes turėtume vieną instituciją nu, valstybių, nustatančią valstybių narių sprendimus. Taip pat norėtume sumažinti procedūras maksimaliai kad e, būtų galima e, geriau pasinaudoti Europos Teisingumo teismo ir žmogaus teisų teismo jurisdikciją. E, turime geriau išklausyti apeliacinius teismus teikiančių žmonių ir efektyviau panaudoti procedūrinės priemonės. Būtina atsižvelgti į pažeidžiamų prieglopšio ieškotojų situaciją, į vaikų situaciją. Būtume, būtina sutvarkyti visą eilę uh, E, neišspręstų klausimų susijusių su kilmės šalimi, su tranzito šalimi, e, su kelionės į ES sąlygomis ir panašiai. Šiame pranešime yra e, apibendrintas e, pirmasis darbas su šešėliniais pranešėjais etapas. Dėkuoju jiems už bendradarbiavimą per vasarų šešis mėnesius. Aš manau, kad mes laiką panaudojame gerai, nes dabar jau aiškiai suprantame pagrindinės koncepcijas, pagrindinės savokas. Tuo pat metu mums pavyko išvengti politinių e, kažkokių tai m, mm, siaurų dėrybų, nes e, suvokėme, kaip svarbus, koks svarbus šis dokumentas yra prieglopščio siekiantiesiems. Aš e, mielai išklausysiu kolegų komentarų ir tikiuosi, kad pasieksim gerų rezultatų. Dėkuoju, kol kas tik tai du kolegos nori pasisakyti, dar kas nors, a, pastebėjau, gerai, ponia Vikstrom pirmiausia. Ir dar kartą turiu Jums priminti, kad Jūs turite nelgiau nei dvi minutės. Dėkuoju. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už jos pastangas, rengiant šį labai svarbų pranešimą. Aš nesu šešėlinė pranešėja, tačiau aš buvau sakinga už Dublino 2 dokumentą. Ir Kadangi Dublinas 2 buvo labai susi, yra labai susijęs su šiuo dokumentu, aš juo labai domiuosi. Aš džiaugiuosi ta, komisijos pateiktų pasiūlymų ir taip pat džiaugiuosi, kad ponia Gijom pateikė daug labai ambicingų pakeitimų. Ir noriu taip pat jums pranešti, kad kitą savaitę bus pateiktas klausimas žodžių dėl prieglopšio prašytojų prašymų nagrinėjimo uh, kaštų valstybėse narėse. Nes e, mes turime kalbėti apie tai, kad dėl skirtingų nacionalinių sistemų sprendimai e, priimami skirtingose šalise labai skiriasi. Taryba turi savo nuomonę šiuo klausimu ir mes neturėtume pasiduoti. Mes, mes parlamentas, turėtume e, ne užleisti savo pozicijų. Mes e, turime e, nustatytą terminą ir dar kartą dėkoju poniai Gijom už jos darbą, rengiant šį labai svarbų dokumentą. Dėkoju ponia Fliotr ir po, po to ponas Tienfilydis. E, Ačiū, aš labai norėčiau padėkoti poniai Gijom. Aš žinau, kad e, labai jai pasisekė, kad ji gali renkti pranešimą tokia jautria tema, ir tai yra būdas pasiekti bendrą vieningą ES prieglopščio e, sistemą, kuri būtų veiksminga ir iš tiesų apsaugotų žmonės. Žinau, kad šis dokumentas yra rengiamas e, e, vadovaujantis komisijos gera pozicija, kurią mes labai detaliai ir nuodugniai išnagrinėjome. Mes geriau apibrėžėme kompetitingų institucijų veiklos rytis kalbame apie šeimos narių e, būklės įvertinimą, galvojame, kaip sistematingiau visą tai būtų galima padaryti. E, formuluotės pateiktos labai glaustos ir aiškios, suprantamos. Galvojame taip pat apie galimybę gauti teisinę pagalbą ir e, kaip įvertinti procedūras kaip sutrumpinti procedūras susijusios su ES veikla su trečiosiomis šalimis. E, keletas žodžių e, dėl to, tų vietų, kurias būtų galima šiek tiek tiksliau kalbėti ar apibriežti, pavyzdžiui, darbą su nevyriausybinėmis organizacijomis. Negalima pasikliauti tik valstybių narių gera valia, e, kai sakoma, kad prieglošio siekintieji turėtų sulaukti pagalbos nuo pradžios iki galo turėtume geriau pagalvoti apie tai, kam pagrindi, kurioms institucijoms pagrindinė našta tenka už tokių asmenų priežiūrą. Ir visuomet reikėtų galvoti apie naudingesnės sistemos sukūrimą. Dėl tarybos pozicijos. Akivaizdu, kad tarybos e, pozicija yra nuosekli ir akivaizdžiai apibrėžiama atsakomybė. Būtent tai turėtų ir parlamentas siekti. Nuo pat pradžios e, Europos e, taryba turėtų uh, vengti kaštų uh, mažinimo argumento. Kaip ponegijom sakė, tai yra tarsi uh, tam tikras užtildymas nuo žmonių, kurie siekia prieglopščio sistemos palengvinimo. Dėkuoju, ponas Tenantfilytės ir pato ponia Hopmaja. Aš taip pat norėčiau pasveikinti ponę Gijom parengus puikų pranešimą. Pranešimas puikus, ypač jei prisiminsime, kokiamis sudėtingomis aplinkybėmis jis yra rengiamas. Ir aš norėčiau padėkoti jai už tai, kad jį rengė nulatos šešėlinių pranešėjų susitikimus, tam, kad mes aptartume komisijos pasiūlymą postraipsniui, bet o ji buvo sustikusi ir kai kuriais iš mūsų asmeniškai. Aš visiškai pritariu tam, kas buvo pasakyta apie tai, kad jog būtina atskirti e, sprendimus priimančią instituciją nuo kompetitingos e, e, institucijos. Po to teisinė pagalba taip pat turėtų apimti ir dokumentų rengimą. Ir taip pat teisinimą dalyvaujama per pirmąjį pokalbį ir kad e, už teisinę pagalbą neturėtų mokėti e, prieglupščio prašytojas, tuo atveju jo prašymas yra atmestas. Ir džiaugiuosi, kad ponia Gijom taip pat suobijojo ar pirmosios šalies, kurioje prašomo prieglopšio e, principų. Ir aš visiškai pritariu pranešimo projektui, kuriame yra visiškai tiksliai atspindėtos mūsų diskusijos. Ačiū ir paskutinis kalbėtas mano sąraše, ponė Hirš. Ryštis. Ačiū. Noriu visų pirma padėkoti už teismo pateiktus dokumentus ir padėkoti kolegams už pastarį pusmetį vykusias diskusijas, kurios vyko tikrai profesionalioje atmosferoje prieglopstis ir migracija yra tie klausimai, kurie, kuriuos mes svarstysime dar ilgą laiką. E, turime neužmiršti ir skurdo kitose šalise, nes tai yra susijęs su šiais klausimais. Ir visų šių klausimų svarstymas <clears throat> pareikalaus tikrai nemažai laiko. Kalbant apie ponios Gijom pranešimą, man ypač džiugu, kad ji kalba apie kai kalba apie susituokusius nepilnamečius. Šiuos klausimus mes varstėme draugę su Jean Lambert. Nepilnamečiai, kurie buvo priverstinai sutuokti, turi turėti teisės, turi turėti teisę prašyti teismo pagalbos reikėtų, kad jų, jų interesais rūpintųsi paskirti atstovai. Šį kolegų pasiūlymą aš palaikau. Šiek tiek dvėjoju dėl kai kurių ponios gyjom kitų pasiūlymų, ypač dėl to, kas buvo pasakyta apie komisijos pasiūlymą. Man šiek tiek abejonių kelia teiginiai, kad ilgos procedūros visada yra brangesnės. Pavyzdžiui, Graikijos atveju ne procedūrų ilgis, o prieklapšio prašan, dėl prieklapšio prašančių asmenų skaičiaus išaugo kaštai. Taigi, procedūrų ilgis ne visada yra esminis. Kaip jau sakiau, Graikijoje tai tapo problema būtent dėl didžiulio prieglopsčio prašančių asmenų skaičiaus, tai peraugo į humanitarinės problemas, nes į Graikiją plūsta žmonės ieškantis geresnio gyvenimo Europoje. O šiandien čia vykstantį dis, čia diskusiją galėtume taip, taip pat aptarti. Gal galite baigti, klausė pirmininkė. Speak... Ne, aš noriu kalbėti dvi minutės. Mes juk neskubame dabar. Pirmininkė, aš bandžiau būti e, teisinga visų atžvilgių, bet galiu būti ir neteisinga, jeigu to pageidaujate. Ne, aš dar nebaigiau. Aš noriu tai pasakyti, nes nemanau, kad tai yra sąžiningas traktavimas. Kostenloser Rechtsanwalt, als auch. Toliau. E, nemokamo teisinio atstovavimo paslauga. Ir a, tie atvejai, kuomet ne visiems pareiškėjams pra, pra, prieglapšio prašantiems asmenims užtikrinama tokia galimybė, man kelia abejonių kai kurie siūlymai jeigu ateities sistemoje nebus numatyta tokio teisinio atstovavimo galimybė kiekvienam prieglapšio prašytojui. Taip pat, prieglapšio prašytojai, jeigu jie nėra jeigu jie nėra tos valstybės piliečiai, jeigu jie nėra vienos iš ES valstybių narių piliečiai ir prašo prieglopsčio. Juk E, iš esmės remiamės tokia prielaida, kad visose ES valstybėse narėse žmogaus teisų standartai yra atitinkami užtikrinti. Toliau, pareiškėjų prieglobšio prašančių asmenų šeimų nariai. Taip pat asmenys, kurie atsisako e, būti, praeiti medicininę apžiūrą. Taip pat kiek laiko tai užtrunka. Taigi, kai kur išvelgiu problemų, man to, tokie pasiūlymai yra kai kur problematiški. Taip pat ne visada pateisinami siūlymai paspartinti uh, prieglopščio prašymo e, nagrinėjimo procedūrą. Pirmininkė, taip, mes suprantame, kad yra svarbi tema, bet šiandien yra pirmasis šio klausimo svarstymas. Visiems skiriamas po dvi minutės, o jeigu jūs gaunate penkias, nemanau, kad tai gal yra teisinga. Visi nori kalbėti ilgiau, ponė Hirš. Um... Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad puikiai pradedame darbą. Svarsydami šį dokumentą noriu padėkoti pranešėjai už gerą pasiūlymą ir manau, kad reikia aptarti kai kuriuos dalykus prieš perinant prie pakeitimų. Svarbu, kad visi prieglopščio prie, prie paketo dokumentai būtų svarstami vienu metu ir kad visose direktyvose būtų nuoseklus apibrėžimai ir taip išvengtumėme problemų, kurias sukelia ne, ne, ne vienodė apibrėžimai. Taip pat reikia tarybai nusiųsti žinia, kad kokio, kokių procedūrų mes tikimės. Jeigu norime tinkamų, sparčių procedūrų, kurios būtų tinkamai gyvendinamos, reikia nepamiršti dviejų dalykų ir šalies, kuri priima prieglapšio prašytoją ir, ir nepamiršti paties prieglapšio prašytojo. Juk jeigu žmogus praleidžia šalyje 3-4 metus, pripranta prie tos šalies ir paskui to asmens prieglapšio prašymas atmetamas, tai niekam nėra gerai. Galbūt jeigu per trumpą laikotarpį, trum, nagrinėjimas per trumpą laikotarpį valstybėms narėms brangiau kainuoja, galbūt reiktų pasirūpinti, kad il, ilgalaikės procedūros būtų susijusios su tam tikra finansinė graža valstybei. Ta galėtų aptarti ir taryba. Jeigu mes pasisakome už prieglapšio suteikimą, turime būti teisingi neturime įleisti žmonių pro užpakalinės duris, tų žmonių, kurie nenusipelno prieglopščio. Ir kita vertus, at, atsakyti, ne, nesuteikti prieglopščio tokiems asmenims, kuriems jis turėtų būti suteiktas. Ir reikėtų tarybai aiškiai pasakyti, kad mes pasisakome už prieglopščio suteikimą, kuomet tai yra teisinga ir tinkama. Toliau suteiksiu žodį komisijos atstoviai, poniai Ger ir ponui Kant, tikiuosi, kad teisingai ištariu pavardės. Tai, e, e, dėkoju ponė pirmininkė ir dėkoju pranešėjai, ponė Gijom, už jos parengtą pranešimo projektą. Aš manau, kad ji labai gerai apibendrino pagrindinius šio dokumento aspektus, jo pagrindinę dvasę. Mes jau turėjome progą aptarti e, mūsų pasiūlymą, patikime savo paaiškinimus. Ir mes įvertinome direktyvą, mūsų šio tyrimo rezultatai buvo, buvo paskelbti rugsėjo mėnesį ir jie patvirtina mūsų argumentus. E, iš tikrųjų, procedūra yra pernedik e, ilga ir mes turime gerinti jos kokybę. Ir aš žiūriuosi, kad e, komiteto nariai kalbėjo apie tai, jog būtina gerinti procedūros kokybę ir daryti taip, kad ji nekainuotų per daug. Ir e, nes būtent su kaštais e, yra susijęs žodinės klausimas, kuris bus e, pateiktas kitą savaitę. Mes esame pasirengę, išvelgdami į sudėtingas aplinkybės susijusius su šiuo pranešimu, pateikti naują pasiūlymą dar prieš pradedant pirmininkauti Lenkijai. Ir būtent todėl mes norėtume, kad parlamentas kuo skubiau išsakytų savo nuomonę dėl šio pasiūlymo, nes parlamentas gali iš tikrųjų paveikti mūsų pasiūlymą. Na, o dabar noriu pasakyti, kad mes jau kalbėjom apie tai, kad ponios Gijom parinktas pranešimas iš esmės e, palaiko komisijos pasiūlymą, tačiau aš nenorėčiau e, slėpti, kad yra ir tam tikrų problemų. Pavyzdžiui, tai, kad, kad minimas yra Aznaro protokolas ir mes žinome, kad direktyva turėtų būti taikoma trečių šalių e, piliečiams pagal 78 direktyvos taisyklę, e, sutarties taisyklę mes norime dar labiau sustiprinti procedūrinės garantijas atsižvelgdami į um, teisinės tradicijas ir e, Strasbūro Liksembūro teismų priimtus sprendimus. Dėkuoju. Rapporteur, Dėkuoju, toliau sutiksiu žodį ponė Gijom. Dėkuoju visiems, kas pasisakė ir visi kalbėjote e, tiek, kiek jums buvo leista. Puiku. Kaip jau buvo, mums jau buvo priminta, iš komisijos pusės, kad per pusmetį komisija turėtų pateikti, pateikti mums peržiūrėtą šio pasiūlymo tekstą. Tokia turėtų būti procedūra. Ir mes suprantame, kad pagrindinis šios peržiūros tikslas turėtų supaprastinti pasiūlymą bei palengvinti diskusijas taryboje. Aš pritariu kolegoms ir galiu tą aiškiai pasakyti, kad Europos parlamentas nenori kratytis atsakomybės, ne, mes norime tinkamai atlikti savo teisėkuros institucijos darbą. Ir komisija neturėtų taip pat kratytis e, atsakomybės. Finansinės problemos ir e, valstybėse narėse be abejo taip pat turės įtakos ir paveiks valstybių narių sprendimus. Mes norėtume, kad šis dokumentas jau pradėtų galioti 2012 metais, tai gan ambicingas e, tikslas. Tačiau dėl tokio ambicingo tikslo neturėtume pernelik skubėti ir galiausiai dokumentas vis tiek turėtų būti kokybiškas. Ir manau, kad parlamentas turėtų patvirtinti poziciją, kuri turėtų suvaidinti svarbu vaidmenį dėrybose dėl galutinio direktyvos teksto. Dėkoju. Aš norėčiau priminti kolegoms, kad pakeitimus galima teikti iki sausio 20 valandos, 12 valandos. O dabar galime perėti prie septintojo darbo tvarkės punkto. Tai yra prie trečių šalių piliečių ir asmenų be pilietybės priskirimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, bei jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžių būtiniausių reikalavimų. Mūsų pranešėja yra Jean Lambert. Jis suringė antrąjį susitikimą su šešėliniais pranešėjais, tam, kad galima būtų aptarti kompromisinius pakeitimus pateiktus e, jos prinktam pranešimui ir tam, kad e, taip pat galim būtų pasiruošti orientaciniam e, balsavimui įvyksančiam sausio pabaigoje. Dabar, ponia Lambert, prašau. Dėkuoju pirmininkė ir aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už gruožio mėnesį įvykusi susitikimą, kuriame mes aptarėme kai kuriuos patiktus pakeitimus, ypatingai tuos, kurie yra skirtingi apsaugos turiniui. Ir kolegos tikriausiai prisimena, kad ši direktyva e, apima du dalykus. Tai yra kvalifikacinius reikalavimus teikiant humanitarinės apsaugos statusą ir taip pat šios apsaugos e, esmę, tai yra tai, kas yra ta, ta apsauga. Komisijos pateiktas uh, naujos redakcijos pasiūlymas uh, nori pagerinti, su, pagerinti kvalifikacinius reikalavimus ypač devintąjį straipsnį, tai yra e, nuostatos, kurios yra taikomos tiems, kas e, gali būti persekiojamas ir taip pat tiems asmenims, kuriems šiuo metu yra suteikiama papildoma e, apsauga. Taigi mes kalbėjome apie šiuos menų teisės ir kiek dviejų skirtingų apsaugos gavėjų teisės skiriasi. Mes jau aptarėme pakeitimus e, labai trumpai, tam buvo skirta maždaug 10 minučių ir tuomet aš nusprendžiau, kad reikia išnagrinėti pirmiausia tuos dokumentus, kurie atitiko naujos redakcijos teksto e, dvasę ir kryptį. Ir po to e, jau svarstyti tuos pakeitimus, kurie nepatenka į naujos redakcijos teksto apimti. Ir ši diskusija šiandien yra labai svarbi, kadangi mes galime išsameu aptarti patiktus pakeitimus. Panašu, kad šiuo metu frakcijos galėtų susitarti dėl teisų, tai, tai yra dėl 30, 20 straipsnių trečiosios dalies, tai yra dėl pažeidžiamiausių grupių 69 pakeitimas yra pateiktas tam, po to taip pat e, yra 25 e, straipsnis, e, kuris yra skirtas vaiko teisėms ir atitinkami, atitinkami pakeitimai. Ir taip pat 30 straipsnis ir 49 konstituojamosios dalies pastraipa. Ir mes galvojame apie tai, kaip galima būtų užtikrinti, kad humanitarnės apsaugos gavėjai galėtų pasinaudoti turimomis e, galimybėmis. Parlamentas jau nekartą kalbėjo, kad labai svarbu yra kuo skubiau pradėti integracinį e, apsaugos gavėjų procesą. Taip pat mes norėtume kalbėti ir apie e, lyčių problematika. 26-27 pakeitimai yra pateikti būtent šiuo tikslu. Yra dar keli pakeitimai, kurių mes kol kas neturėjome galimybės aptarti su šešėlinės pranešėjais. Tai yra pakeitimai, kurie yra susiję su kitais dokumentais, e, e, kuriuos ką tik aptarėme, pažiūrėjau, su ponios Gijom patiktų e, dokumentų. Ir mes dar neturėjome galimybės jų aptarti su šešėliniais pranešėjais. 39 pakeitimas, 43 ir kiti pranešimai ir yra tie pranešimai, apie kuriuos aš dabar kalbu. Susituokusių nepilnamečių klausimas patektų būtent į šią pakeitimų kategoriją. Aš norėčiau šiame kontekste atkreipti jūsų dėmesį tai, kad ši e, direktyva nėra skirta e, šeimos narių susivienimui. Mes kalbame čia apie e, asmenų, kurie gali gauti prieglopsti arba kuriems gali būti suteikta tarptautinė apsauga. Man būtų įdomu sužinoti, kokia yra komiteto narių nuomonė visais šiais klausimais. Aš norėčiau, kad mūsų dokumentas būtų kuo, kuo trumpesnis. Klausimas susijęs su susituokusiais nepilnamečiais ir nėra e, labai, uh, e, didė, nėra labai uh, e, probleminis, tačiau nepamirškime, kad jeigu mes jo, jo neįspręsime, tai gali būti taip, kad uh, mes nepadėsime nepilnamečiams, kurie susiduria su rimtomis teisinėmis problemomis. Septintasis straipsnis tai yra apsaugos veikėjai ir šiam straipsniui pateikti pakeitimai. Tai yra dar viena pakeitimų grupė. Aš daugam pritariu tuose pakeitimuose. Tačiau mes turime iš esmės e, paklausti, ar tik valstybės narės gali būti apsaugos veikėjais, ar ir tarptautinės organizacijos gali e, atitikti šį statusą, nes e, tai būtų leistina pagal dabartinės sutartis. Taigi būtų įdomu tai aptarti ir aš asmeniškai pritariu tiems pakeitimams, kurios, kurie numato kuo griežtesnį uh, apsaugos veikėjų apibrėžimą. Turiu dėl 43-44 pakeitimai, manau, kad mes dėl jų galėsime susitarti. Dar vienas rytis, dar viena pakeitimų grupė. Tai yra dalykai, kurie ne visiškai patinka, patenka į šios, šio teksto apimtį, tai yra 46-45 pakeitimai. Tai yra, juose kalbama apie tuos asmenys, kurie patekė į ES teritoriją, bando apsimesti, kad jiems yra reikalinga tarptautinė apsauga. Ir toliau taikymos ryties klausimas. Tai yra, ar mes kalbame čia apie visus asmenys, ar tik apie trečiųjų šalių piliečius. Tam yra skirtas 44-asis e, ponios Gijom e, pakeitimas. Taigi man būtų įdomu sužinoti komiteto narių nuomonę. Aš be abejo neminėjau visų pakeitimų, jų yra 106. Aš nenoriu pernelik jūsų varginti. Tačiau būtų puiku, jeigu mes galėtume aptarti dabar svarbiausius klausimus, o po to vis, visus, visas papildomas detalės galėtume suderinti vėliau. Nešime posėdėje. Ačiū, du žmonės nori pasisakyti. Daugiau niekas? Dabar jau trys. Gerai. Pane Vikstram. Labai ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai poniai Lambert už atliktą darbą šią temą. Taip pat dėkoju už tą visą apimantį požiūrį į e, prieglaušio paketą. Aš sveikinu komisijos pasiūlymą, taip pat ir šį pranešimą. Manau, kad labai svarbu toliau eiti į priekį, į priekį rengiant šį dosiją ir kitus su tuo susijusius dokumentus. Norėčiau išskirti keletą ponios Lambert nepaminėtų pakeitimų per jos pasisakymą. Kartu su kolegomis aš pateikiau pakeitimų dėl vaiko teisių pagal Junktinių tautų vaiko teisų apsaugos konvenciją. Taip pat aš pasiūlau, liau, kad valstybės narės suteiktų kalbos mokymasi kalbos mokymosi galimybės, kad e, pabėgėliai galėtų geriau integruotis. Tai būtų galima išplėsti iki tam tikrų mokymo programų apie tam tikros valstybės narės pagrindinės teisės, demokratijos principus, lygybės principus, taip pat žmogaus, individuo teisės ir prievalės kiekvienoje valstybėje narėje esančioje valstybėje, Europos Sąjungoje ir kiekvieno žmogaus prievalės Norėčiau atkreipti dėmesį šį nedidelį pakeitimą, tačiau aš manau, kad tokie dalykai yra labai svarbus, kai kalbame apie integraciją. Ačiū. Pane Romero Lopes. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau irgi padėkoti poniai Labert už atliktą darbą. Ši direktyva e, su ankstesniais dokumentais sudaro visą paketą ir e, būtina, kad frakcijos dėl to pasiektų susitarimo. Aš nenoriu kalbėti apie ankstesnius santykius, bet bent jau e, dabar parengtas dokumentas dar labai nesulaukia frakcijų pritarimo. To sunku pasiekti bendrą nuomonę, todėl kad e, siekiai yra skirtingi. Pats šis dokumentas yra toli siekiantis, kaip ir komisijos pasiūlymas. Čia kalbame apie tarptautinę apsaugą, apie pabėgėlio status, statutą, jo statusą. Tai yra labai ambicingi e, siekiai. Be to, pakeitimai, mano nuomonė, e, yra, taip pat parodo skirtingas nuomonės, pavyzdžiui, nepilnamečio atveju. Tai tik rodo, kad kol kas dar nepasiekėme sutarimo dėl pagrindinių problemų, kurios iš esmės yra susijusios su uh, pabėgėlio e, teisų interpretavimu pagal Ženevos konvenciją. Tos interpretacijos yra labai skirtingos. Pavyzdžiui, kalbam apie Maltos pabėgėlius. Aš pati e, ne tris ar keturis kartus lankiausi e, Maltos pabėgėlių stovyklose ir matėme, kad tarp 700 pabėgėlių buvo tik viena šeima, E, kuri žinojo apie pabėgėlio statusą. O, pažiūrėjau, Somalio žmonės, pabėgėliai iš Somalio, jie mm, retai ką žino. Tai nėra žmonės, kurie gali bijoti e, būti areštos, areštuoti sugrįžę namo. Dažniausiai tai yra karo pabėgėliai. Arba kai matome, pavyzdžiui, Sudano pabėgėlius, padėtis yra visai kitokia realiai matydami, kas vyksta, suvokiame, kokio masto ta problema. Apie tai mes nepakankamai dažnai kalbame. E, komisijos narys yra paskirtas vienas e, konkrečiai kaip atsakingas už Maltos pabėgėlius. Ir jis turėtų aiškiai suvokti, koks yra problemos mastas. Nes Europoje turime tokias problemas, kurios neapsiriboja viena valstybė. Pone Gučiai ir puikiai žino e, pabėgėlių pasaulinio masto aspektą. Šiandien, kai mes kalbame apie prieglopščio prašytojus, turim nepamiršti, kad egzistuoja skaitmeninio prašymo galimybė. Ir neretai tie žmonės vyksta į savo svajonių šalį, pavyzdžiui, Švediją, o atsiduria Maltoje. Ir e, patenka į stovyklas, kurios yra keturis ar penkis kartus perpildytos. E, Tai gali būti žmonės iš įvairiausių šalių. Ir vos tik patekę į oro uostą, jie tampa nelegaliais migrantais. Turim suprasti, kokia yra esminė problema. Nepilnamečių problema nėra esminė. Mes turim galvoti apie konkrečias, konkrečių asmenų situacijas ir apie bendras situacijas. Ką galima daryti su, tūks, su tais 2500 žmonių, kurie yra Maltoje arba kitais gausiais pabėgėliais, sąžiūrėjau, Graikijoje, tikslių duomenų net neturime. Mes žinome, kad e, tos valstybės narės turi susilaukti solidarumo politikos. Maja. Ačiū, toliau. Ich will die Vorsitzende kein zweites Mal Hormeier. Ačiū, pirmininkė, antrą kartą iš eilės E, noriu pasisakyti, tikiuosi, kad per ilgai nekalbėsiu, noriu padėkoti poniai Jean Lambert už labai puikų ir konstruktyvų darbą su mumis. Mes bandėme išspręsti kai kuriuos esminius klausimus ir norėčiau išskirti vieną konkretų, kurį esame aptarę, e, bet e, juo dar neprimėm sprendimo. Tai yra susiję su sveikatos apsauga, medicininė pagalba. Kokios gali būti sukurtos garantijos, kad žmonės patekę į ES susilauks sveikatos pagalbos. 27 valstybės narės turi 27 skirtingas sveikatos apsaugos sistemas. Todėl tas terminas harmonizacija turi būti labai atsargiai naudojamas. Galbūt čia reikia rasti teisingų terminų. Manau, kad neužtenka kalbėti apie minimalius standartus ar minimalų medicinės apsaugos lygmenį, kuris atitinka žmogaus orumo reikalavimus. Valstybių narių sistemos yra tokios skirtingos, kad būtų labai sunku rasti e, suderinimo galimybių. Yra valstybių narių, kuriuose šimtų procentų yra kompensuojama transplantacija, o yra šalių, kurios neįsileidžia pabėgėlių netgi e, įprastinėms bendrosioms gydimo procedūroms. Pagalvokim, pažiūrėjau, apie Vokietiją ar apie Maltą. Taigi pirmiausia reikia susitarti dėl minimalaus sveikatos apsaugos lygmens. E, kai kurios valstybės narės e, to, e, dėl to nepajaus jokio poveikio, bet mes galėsime užtikrinti pabėgėliams bent jau minimalę apsaugą. Aš sutinku su ponė Lambert dėl to problemų susijusių su šeimos apibrėžimu. Skirtingose direktyvose šeima yra apibrėžiama skirtingai, dėl to atsiranda painiavos. Ir jeigu visose direktyvose bus skirtingai kalbama apie šeimos apibrėžimą ir bus šeima vertinama iš skirtingos perspektyvos, tai administracijai bus tiesiog neįmanoma tas direktyvas įgyventi. Reikia iškos apibrėžimo, kas yra šeima. Ir tas apibrėžimas turi galioti visose valstybėse narėse. Ir negalima e, to įvesti įvairiausių variacijų priklausomai nuo direktyvų. Dabar mes kalbame apie tam tikrą kvalifikacijų direktyvą. Čia irgi reikia nustatyti minimalų lygį neužtenka tik numatyti pagrindinių sąlygų šeimos suvienimui. Skirtingi e, dalykai iškyla, jeigu kalbam apie priklausomų asmenų, pažiūrėjau, vaikų atskirimą nuo tėvų ar saugusių asmenų atskirimą. Bet tamgi yra Ženevos direktyva ir ją privalo atsižvelgti. Manau, kad tai padarysime vėliau. O dabar atsakydama į savo kolegės iš Ispanijos pasisakymą, galiu pasakyti, kad diskusijos jau iki šiol buvo labai aktyvios bet iš dalies tai yra susiję su e, tuo, kaip padėti šalims, kurios labiausiai patiria pabėgėlius rautus. Ar tai būtų susijęs su Frontex ar su jų administracija. Kai kuriuose valstybėse narėse yra daugiau pabėgėlių negu kitose, todėl mes turime sudaryti joms galimybės e, deramai e, priimti pabėgėlius. Be to negalime sutrukdyti valstybėms narėms kovoti su organizuotu nusikalstimu. Pavyzdžiui, yra pabėgėlių, kurie atvyksta iš Turkijos Yra pabėgėlių, kurie pasiekia Graikijos sienas ir tai yra jų tikslas. Turim padėti valstybėms narėms dirbti. Danke, Frau Vorsitzende. Um, auch hier von meiner... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai. Ir man atrodo, kad mes aktyviai svarstėme įvairiausius apibrėžimus ir aktualiausias temas. Noriu už tai padėkoti. Manau, kad svarbiausias klausimas, kurį svarstome šios direktyvos diskusijose, tai kaip užtikrinti, kad įvairūs statusai, kad įvairius statusus apimtų vienas statusas ir kad jis užtikrintų automatiškai apsaugą. Uh, Vienas iš, viena iš galimybių tai Ženevos konvencija ir jie numatytas pabėgėlio statusas. Aš domėjausi, kaip valstybės narės yra išsprendę šį klausimą. Yra įvairiausių sprendimų. Ar, jie, pavyzdžiui, ar jos, pavyzdžiui, pasirenka kažkokį antrinį statusą, ar, ar suteikia pabėgėlio statusą. Yra įvairiai. Kai kuriuose srityse mums pavyko uh, E, ra, raginant valstybės suderinti, suvienodinti statusą, pavyzdžiui, galimybę dalyvauti darbo jėgos rinkoje, taip pat e, galimybę mokytis šalies kalbos, galimybę mokytis, tačiau viskas priklauso nuo to, kiek laiko asmuo yra toje šalyje ir dėl kokių priežasčių. Ir man atrodo, kad apsimoka turėti, užtikrinti du skirtingus statusus, tik esant tam tikroms sąlygoms. Nes, pavyzdžiui, gali būti, kad asmuo, asmeniu tik iš, bus suteiktas tik tai dalinis pabėgėlio statusas. Ir mes, manau, kad tie du skirtingi statusai turi išlikti. Bet tą klausimą dar reikės nagrinėti. Yra dar vienas klausimas. Ar reiktų žmonės labiau raginti dalyvauti darbo rinkoje, ar kad jie siektų, kad jie taptų socialinės apsaugos sistemos nariais? Aišku, jie turi kiek kuo greičiau įsilieti į darbo rinką, tai reiškia, kad jie turi išmokti, da, išmokti kalbą. Tai reiškia, kad reikia į, įvykdyti daugybę formalumą, tačiau tai geriau nei E, na, toks irgi dalinis socialinės apsaugos užtikrinimas, kuomet žmonės ilgą laiką gyvena e, prieimimo centruose. Taigi reikia juos skatinti integruotis į darbo rinką. Dar vienas dalykas - pakeitimas. Aš abejoju, ar ES iš tikrųjų būtų gerai suteikti abipusi pripažinimą Manau, kad mes, Europos parlamentas, draugė su komisija, turime užtikrinti, kad minimalios sąlygos būtų užtikrintos visose valstybėse narėse, ES valstybėse narėse. Ir, ir ten kalbama tik apie trečiasias šalis, nežinau, ar, to, ar taip turėtų būti pakeitimas. Ačiū, daugiau niekas nenori pasisakyti. Toliau norėčiau užduoti klausimus e, kolegų vardu prieš suteikdama žodį komisijai ir pranešėjai. Taigi, ką pranešėjai mano apie 63 pakeitimą, kuriame siūloma kuriame kalbama apie seksualinės orientacijos pagrindą. Ir šį veiksnį skirtingos valstybės narės labai skirtingai traktuoja. Žinau vieną valstybę, kurioje žmonės yra verčiami dalyvauti labai žeminančiose apklausose ir ten turi atskleisti savo seksualinę orientaciją. Aš neatskleisiu kokioje, bet tai yra tikrai, na, smerktinas reiškinys. E, komisijos tekstas šio klausimu yra gana silpnas. Ten tiesiog sakoma, kad valstybė narė gali apibriežti kokią nors grupę, socialinę grupę seks, seksualinės orientacijos pagrindu. <clears throat> Pone, kreipiuosi į po, ponę ar poną Gar, ar ponę ar poną Patresku, nes nenurodyta. Lytis. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes jau dalyvavome ankstesnio klausimo svarstymė, ankstesnė šio klausimo svarstymė ir išsakėme savo pirminės reakcijas. Ko mes tikimės ir ko laukiame per atinančius kelis mėnesius, tai esminės pažangos e, tarp dviejų teisė, teisės aktą tvirtinančių institucijų dialogo. Taip pat e, tikimės, kad Vengrija, kuri pirmininkaus irgi prisidės ir dalyvaus, technin, svarstant techninės klausimus pasiektą pažangos Ir tikiuosi, kad per atinančias savaitės parlamentui pateikus savo nuomonę arba įvykus orientaciniam balsavimui mes e, pažengsime trilogę ir mm, nebevėluodami apsvarstysime šį pasiūlymą. Ačiū, ponė Lambert. Ačiū. Noriu padėkoti kolegoms už išsakytus pastebėjimus. Ponas Romero Lopes mums priminė apie tai, kaip svarbu prieglapšio priemonių paketą įdėkti praktikoje ir kad uh, visos valstybės narės turi dirbti nuosekliai ir apsvarstyti visus šios klausimus. Svarbu ne tai, ar valstybės narės taikys Ženevos konvenciją. Viename iš straipsnių apie tai kalbama ir aptartos aplinkybės, kuriomis, kurias jūs e, ką tik aptarėte. Taigi, egzistuoja du skirtingi sprendimai. Ir kai kurie dalykai yra visiškai aišku, kad statusą, asmens statusą turi apspręsti jo situaciją, o ne bandymai primesti asmeniui tą statusą, kuris valstybei nariai, nariai yra priimtinesnis ar parankesnis. Reikia sprendimą priiminėti kiekvienu konkrečiu atveju, išanalizavus tą atvejį. Toliau. Diskusija apie tai, apie tos klausimus, kurie buvo iškelti. Sveikatos apsauga yra labai svarbu, reikia užtikrinti, kad būtų esminės nuostatos šioje srityje ir kad e, mes pasirūpintumėme asmenų apsauga šioje srityje, nes juk svarbiausia yra tai, per kokį laiką praktiškai užtikrinamas ta, ta pagalba. E, nes valstybės narės renkasi pačios, kaip interpretuoti nuostatas vaiko teisės. Atrodo, kad čia šešėliniai pranešėjai sutarė ir mes tiesiog dabar svarstame, kaip įtraukti nuostatas. Ar tik tai konstatuojamoje dalyje, ar ir straipsniuose, bet atrodo, kad ir ten, ir ten. Dar turėsime pasidaryti dėl formuluočių, nes patikti pakeitimai yra skirtingi, tekstas yra skirtingas. 104 pakeitimas, ten kalbame apie integraciją ir kalbų žinojimą. Manau, kad šiuo klausimu šešėlinį pranešėjai vėlgi susitars. Ir e, pranešėja pateiks pasiūlymą, šešėliniai pranešėjai bus informuoti apie tai, koks likimas ištiks jų pakeitimus. Dėl šeimų susivienijimo dėl to mes nesutarėme, nesutarėme dėl apibrėžimų, bet, bet mes jau suvokiame, kad mums reikia susitarti dėl tų įvairių priemonių, kurios bus numatytos prieklapšio priemonių pakete. Buvo iškeltas konkretus klausimas dėl 63 pakeitimo. tekste e, yra numatyta štai kas. Konkreti situacija apsprendžia, ar kokio nors valstybėje, kokia nors žmonių grupė bus laikoma grupė, kuriai kelia rizika, kuriai grėsia kažkokia grėsmė ar ne. Pavyzdžiui, jeigu jūs, ar, yra skirtumas, ar jūs būsite iš jungtinių valstijų ar iš Jamaikos ir tai, kaip jūs, na, su jumis bus elgiamas Europos Sąjungoje. Uh, Taigi, nebūtinai automatiškai visur visada konkretus asmo bus priskirtas e, rizikos grupiai žmonių, kuriems kyla konkreti grėsmė, nes valstybės narės priima sprendimą ir e, svarbu turėti, svarbus dalykas yra aukštos kokybės informacija iš kilmės šalies. Taigi, tai tas klausimas sprendžiamas išnagrinėjus kiekvieną konkretų atvejį. Tai tiek apie 63 straipsnį. Ir dar yra keletas susijusių klausimų, kuriuos aptarsiu, kalbėdamas, bendraudamas su kolegomis, kurie tuos klausimus iškėlė. Toliau darbų tvarkaraštis. Kada balsuosime? Būtų naudinga, jei komitetas apt susipažinti su kompromisiniais pakeitimais. Galbūt galėtume tai padaryti sausio pabaigos uh, e, posėdėje, o balsuotume vasario pradžioje, jeigu tai būtų priimtina visiems komiteto nariams. Matau linksinčias galvas, aš tikiuosi, kad pirmininkė taip pat pritars tam pasiūlymui. Ačiū. No. No. <laughs> I, I Na, nežinau, jei kas nors. Uh prieštarauja tam, ką jūs patarėte. Ir jeigu sekretariatas e, man neparodės, tai kad jūsų pasiūlymas yra problematiškas, tuomet mes taip ir pasielgsime taip, kaip jūs pasiūlėte. Taigi kompromisinius pakeitimus galėsime svarstyti e, sausio pabaigoje ir orientacinis balsavimas turėtų vykti vasario pradžioje. Dar tikslesnės e, datos neturiu, bet ji tikriausiai jums yra vis tiek žinoma. Gerai, kitas darbo tvarkės klausimas. Aštuntas punktas, jį pradėsime svarstyti šiek tiek anksčiau, nei buvo numatyta, bet man pranešė, kad e, tie, kam šis klausimas rūpė, yra pakelių į šią salę, kai kurie jau ir atvyko. Ponas e, Busutilis tikrai yra šioje salėje, o pirmininkui po kažkiek tai laiko turės e, pirmininkauti ponio Gens, kadangi aš turiu nueiti į kitą komiteto posėdį. Uh, Taigi šis klausimas e, yra 2009 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Ponas Busutilis e, biudžeto kontrolės komiteto vardu rengė devynias nuomonės. Ir norėčiau paprašyti, kad e, norinčių, nori, norinčių išeiti, išeiti tyliai. Atsiprašau, pasimečiau. Taigi mes rengėme šešis, šešias nuomonės. Ir dėl komisijos ir penkias nuomonės dėl agentūrų, už kurias yra sakingas mūsų komitetas. Tai yra pagrindinių teisių, narkomanijos ir narkotikų, Eurojustas, Europolas ir Frontex agentūros. Tam, kad galėtume tinkamai svarstyti šios klausimus, dar kartą prašau visų norinčių pasikalbėti išeiti iš šios salės. Dėkuoju. Taigi, Mes pakvietėme šių penkių agentūrų vadovus arba jų atstovus atvykti pas mus. Tikiuosi, kad jie visi atvyko. Nežinau, ar jau visi susirinko. Bet mes kvietėme poną Manolopolus, pagrindinių teisų agentūros e, e, departamento vadovo, pana Gans, pana Hansjares, e, Eurojusto vykdantį direktorį, pana Šrioderį, Sipol vadovą ir poną Jorgą Laininin, Frontexo vadovą. Ir dabar sutikiu žodį ponui Busutiliui, kad jis pristatytų savo parinktą dokumentą. O po to galėsime pradėti diskusiją. Ir taip pat a, tikiuosi, kad komisija galės atsakyti mūsų klausimus. Ir be abejo suteiksime žodį mūsų svečiams. Mano dokumentas yra pasakyta, kad pakeitimus galima bus teikti iki vasario 3 dienos, o pranešimas turėtų būti mums pateiktas sausio 31 dieną. Panašu, kad laiko turėsime labai mažai, bet kitaip negalime dirbti. Balsuosim dėl šito dokumento vasario 28 dieną komitete. Panas bus sutilis. Dėkuoju, pirmininkė, kaip jūs ir minėjote, mano dokumente Yra kalbama apie penki, penkias agentūras, už kurias yra atsakingas mūsų komitetas. Taip pat. Taip pat aš esu atsakingas už tuos biudžeto, komisijos biudžeto aspektus, kurie yra susijęs su teisingumu ir saugumu ir vidaus reikalais. Aš pateikiau kolegoms audito rūmų ataskaitos ištraukas skirtas kiekvienai agentūrai. Po to pateikiau taip pat kiekvienos agentūros atsakymą į audito rūmų e, pastabas. Ir be to aš parengiau papildomus klausimus, kuriuos norėč, mes norėtume pateikti agentūroms. Taigi šiandien man būtų įdomu, kad agentūrų ir komisijos atstovai atsakytų šios papildomus klausimus. Tiems komiteto nariams, kurie dar neturėjo galimybės perskaityti šio dokumento, norėčiau pasakyti, kad gal būtų gerai, jei aš galėčiau atkreipti jūsų dėmesį į svarbiausias audito rūmų ataskaitos dalis. Tačiau, pirmininkė, aš lauksiu nurodymų iš jūsų. Ar mes turėtume viską svarstyti iš karto, bet tuomet komiteto nariai gal ne visuomet suprastų, į kokius klausimus agentūros atsakinėja. Arba aš galėčiau pateikti klausimą konkre, konkretų klausimą agentūroms ir tuomet jos galėtų atsakyti į pateiktą klausimą. Taip, iš tikrųjų, galiu Jums pasakyti, kad man atrodo, kad geriau, e, geriau būtų, kad į kiekvieną klausimą būtų atsakyta atskirai. Agentūros galėtų kalbėti tą eilės tvarką, kuri būtų Jums primtiniausia. Panašu, kad Sipolo dar e, atstovas neatvyko pas mus. Prašau, ponė Bustil. Dėkuoju, tuomet aš norėčiau pirmiausia pateikti klausimą komisijai. A, komisijos atstovo dar nėra. Gerai, tuomet e, klausimai Eurojustui. Komisijos atstovas jau atvyko. Well, okay, until, <laughs> until we give them time you, to sit down. To your... <laughs> Taip, komisijos atstovai ką tik atvyko, mes jums suteiksime galimybę nusivilkti paltus ir atsisėsti. Prašau. Sit down. Nelaukdami komisijos atstovų, aš, perė, aš kol kas pakalbėsiu apie euro justą. Audito rūmo ataskaitoje yra pasakyta, kad 2007 ir 2008 metais audito rūmai atkreipė e, euro justo vadovų dėmesį į tai, kad labai daug pozicijų, pareigybių yra neužimta šiuose agentūrose. Tačiau nebuvo parengtas, parengtas joks etatų planas. Ir aš norėčiau paklausti Eurojusto atstovų, kodėl jiems taip sunkiai sekasi samdyti darbuot, darbuotojus ir ar Eurojustui atrodo, kad jis geba tinkamai vykdyti savo funkcijas, kad ir neturėtamas pakankamai darbuotojų. Toliau kalbėdamas apie darbuotojų atranką, norėčiau paklausti, kas daroma su darbo sutartimis, kurios buvo sudarytos pagal neteisėtą procedūrą, kadangi audito rūmai nustatė, kad kai kurie darbuotojai buvo pasamdyti nesilaikant e, darbuotojų samdymo taisyklių. Taigi tokie mano būtų klausimai. Ačiū. Pone Keller nori pasisakyti. Ar turit klausimų dėl Eurojust? Jei ne, tada einam tiesiai prie Eurojust atstovų pasisakymo. Ponas Ahans Jarais, Eurojust vykdantysis direktorius. Good afternoon, ladies and gentlemen. Labadiena, ponios ir ponai. Aš esu Ahans Jarais, pabandysiu kuo trumpiau atsakyti visus jūsų klausimus. Buvo pateiktas klausimas, kodėl tiek daug sunkumų iškyla priimant darbuotojus Dirbame labai konkurencingai, ypač Hagoje, konkurencingoje aplinkoje, nes ten Europolas veikia. Ir turim suprasti, kad e, tam tikra dalis darbuotojų yra e, laikini darbuotojai. Dalis darbuotojų yra e, darbuotojai dirbantis pagal sutartis, vadinamieji sutartiniai agentai. Ir visa tai vyksta uh, konkurencingoje Hagos aplinkoje. Reikia pasakyti, kad e, tai turbūt išplaukia dėl e, personalo strateginio planavimo stokos, bet aš tikiuosi, kad mes dabar iš tų problemų pradame išbristi. Kitas dalykas, paaiškėjo, kad e, reikia gerinti įdarbinimo seką. Dirbti reikėtų, įdarbinti žmonės reikėtų nuosekliau. Turėtume paraleliai imtis tam tikrų priemonių ir visa tai vyksta. Taip pat buvo patiklas ar, klausimas, ar dabar įdarbinimo planas įgyvendintas. Taip, iki 2010 metų bus e, įgyvendintas toksai visiškai planas. Taip pat klausite, kokie yra e, vakancijų skaičiai paskutiniu metu. 2009 metais 185 vietos buvo tuščios. Iš jų 2009 metais buvo e, užpildyto 141. Keturios tų vietų yra labai aukšto lygio pareigūnai. 108, iš 185 likusių naujų, sudariusių naujų vietų 2010 metais 163 buvo užpildytos, taigi dabar beliko 22 tušti etatai. Taigi įdarbinimo skaičiai didėja. Taip pat buvo teiktas klausimas, ar jūs manote, kad iškeltus uždavinius įgyvendinate ir sugebate juos įgyvendinti ir šiandien? Aš galiu pasakyti taip. Stengiamės pagerinti darbuotojų darbinimą ir pageriname savo vidaus procedūras. Taip pat buvo pateiktas klausimas, kas vyks e, kas atsitiks su tomis sutartimis, kurios buvo sudarytos neįprasta tvarka. Niekas negali būti padaryta dėl teisinių priežasčių, nes tos sutartys yra sudarytos, darbuotojai atidirbo bandomai laikotarpį, viskas vyko gerai, todėl nėra jokių dabar galimybių Eurojustui pakeisti esamą padėtį. Ir aš galiu Jūs patikinti, kad kol kas net nėra, galim, nėra būtinybės kažką keisti šioje srityje. Tikiuosi, kad atsakiau. Pranešėja, ar Jūs patenkinta? Prašėjau, ar Jūs patenkintas? Ne visiškai, tiesą sakant, ypač dėl paskutinės pastabos, nes e, Eurojust dabar pripažįsta, kad vis dar yra e, žmonių, kurie įdarbinti neįprasta tvarka. Ir atrodo, kad nieko čia negalima pakeisti. Tad atrodytų, kad mes patys turim padaryti išvadas, galvodami, kaip e, sureaguoti tokį atsakymą. E, mhm. Kiti parlamentarai, jeigu jūs tik tai turite klausimų, kuriuos norėtumėte pateikti tinkamas agentūroms, tai tą galėtume daryti. Mano nuomonė, čia jokių apribojimų nebus. O kol kas jums leidus aš norėčiau pereiti prie komisijos. 2009 metais e, mūsų biudžeto srityje įsipareigojimų mokėjimai buvo gyventi 97,7 procentais. Tai yra didesnis skaičius negu 2008 metais. Mokėjimų įgyvendinimas siekia 89,6 procentų. Tai irgi didesnis skaičius negu 2008 metais. Tačiau vis tik 8,5 e, procentai buvo atšaukti, anuliuoti. Taigi mano klausimas komisijai būtų toks. Kaip skirtingi fondai ir programos pagal e, mūsų e, sritį buvo įgyvendintos 2009 metais. Ir jeigu galima, gal gali suteikti detalės informacijos apie e, gražą ir išorinių sienų fondą. Kada bus pateiktos ataskos dėl vidutinės trukmės įvertinimo skirtingiams fondams ir programams mūsų srityje? Kaip žinome, komisija mums tai buvo pažadėjusi. Ir aš konkrečiai norėčiau sužinoti e, SIS 2 ne, ne, negražiai pagarsėjusi. E, kad pakomentuotumėt, kaip fondai, dėl kurių mes balsavome, buvo išleisti 2009 metais. Ir galiausiai dėl anuliavimo. Norėčiau paklausti, kodėl mokėjimai tiek daug buvo atšaukta 2009 metais ir kurios biudžeto eilutės e, yra su tuo susijusios, kuriuose biudžeto eilutėse tos lėšos yra panaikintos. Aš žinau, kad komisija e, tai yra gavusi tuos klausimus raštu iš anksto ir galės atsakyti. Uh, Ačiū. Prieš suteikdama žodį komisijai, aš paprašysiu mūsų kolegės ponios Gons perimti pirmininkavimą. Aš tikiuosi, kad komisija jau dabar patogiai įsitaisė, nes gavote keletą tokių intriguojančių komisaro klausimų. Matau, kad dar ponas Klas nori pasisakyti prieš komisijai pasisakant. Ar jūs norit paklausti pirmiau, ar norit sulaukti komisijos komentaro? Ačiū pirmininkė. Ar jau ponas Busutil baigė? Ar aš galėsiu pasakyti, kai kiti kalbės? Bet pirmiausia, pirmiausia suteiksiu žodį komisijai, sako pirmininkė. Okay, thank you. I'm Stephanie Carillon from um, the Shared Resource Direct. Aš esu Stephanie Carillon iš Teisingumo ir vidaus reikalų direktorato. Atsakydama į užduotus klausimus, norėčiau visų pirma kai ką pasakyti skaitydama, skai, susipažinę su auditorumo ataskaita, mes nusprendėme, kad ji mm, yra gana pozityvi, nes joks <clears throat> konkretus klausimas nebuvo atskirai akcentuotas. O kaip suprantu, jūsų, jūs klausėte apie įgyvendinimo mm, mastą. Ar jūs norite apie E, informacijos apie asignavimus įsipareigojimams, kalbant apie bendro, bendrai valdomą fondą, tai jis sudaro didžiausią mūsų iš, išlaidų dalį. Taigi gyvendinimo e, rodikliai yra nuo 90 iki 99 procentų 99 procentų kalbu ir apie asignavimus mokėjimams ir įsipareigojimams. Tai reiškia, kad mes beveik 100 procentų įgyvendinome visus keturis bendrai valdomus, bendrai administruojamus fondus, taip pat ir e, fondą skirtą asmenų repatrijavimui. Ir tai reiškia, kad mes jau e, išsprendėme, kad mes jau įveikėme tą laikotarpį, jau nebevėluojame, nes buvo atsiradęs vėlavimas 2008-aisiais. Toliau, 2011 pirmoje pusėje mes tikimės šiokių tokių pasikeitimų, nes gausime naujų pasiūlymų ir mes tikimės juos atsakyti per pirmąjį šių metų semestrą. Uždavėte klausimą apie SIS2 arba ir apie įgyvendinimo rodiklius įgyvendinant SIS2 fondus asignavimai mokėjimams ir įsipareigojimams šiuo atveju yra apie 72-73 procentai. Tai reiškia, kad mes susisdu turėjome techninių problemų 2009-aisiais, kaip jūs tikriausiai žinote. 2009 veiklos ataskaitoje mes nurodėme rezervą, ir dėl to vėlavome įgyvendinti mokėjimų dalį. Taip pat atidėtų anuliuotų mokėjimų kiekis apie 8, yra tokių apie, apie 8 procentai. Iš viso e, kalbame apie 44 milijonus eurų kalbu apie informacijos technologijų sistemas. Būtent mokant už jas buvo vėluojama, atsiskaitant už jas. Ir čia dėl to vėluojame gyvendinti asignavimų mokėjimams dalį. Toliau nemaža dalis yra agentūros, iš viso 22 milijonai, 10 milijonų eurų Frontexui. 4,4 procentai, 4,4 milijonai FAI 7 milijonai SEPOL agentūrai. Taigi iš viso 28 milijonai eurų numatyti agentūroms. Ir iš, dar išlieka neišspręstų kai kurių netokių svarbių klausimų, kurie, kurių mums nepavyko įgyvendinti, kaip tikėjomės. Tai yra bendras valdymas bei nusikalstamumo prevencija ir kova su nusikalstamumu. Tikiuosi, kad atsakiau visus jūsų klausimus. Jeigu turite papildomų klausimų, pabandysiu atsakyti. Anuliuoti mokėjimai. Gal galite nurodyti, kiek kokį skaičių lėšų sudaro 8,5 procentų, kiek eurų tai yra. Taip pat noriu paklausti, kalbant apie SEPL biudžetą, iš tų 7 milijonų eurų kurie buvo, kur, kurie buvo anuliuoti, tos lėšos buvo anuliuotos, kiek procentų tai sudaro. Gal galėtumėt duoti man vieną minutę, sako kalbėtų. No, please wait a minute. We are still waiting for the commission. Mes vis dar laukiame ir kom... mes laukiame, kol komisija suskaičiuos. Uh, ir galime dabar aptarti ataskaitas apie tai, kaip biudžetą, biudžetą sekėsi įvykdyti kitoms agentūroms, belaukdami komisijos atsakymo. It was a difficult question, I think. Atrodo, kad užduotas nelengvas klausimas. Ne, iš tikrųjų, ne, jis netoks sunkus, bet neturiu tikslaus skaičiaus, nenoriu pasakyti neteisingo. Mm, tie atid, at, anuliuoti mokėjimai apima 2008 bei taip pat 2009 asignavimus mokėjimams. Aš turėsiu apskaičiuoti ir tada jums pasakyti. E, Ačiū. Pirmininkė, noriu užduoti klausimą komisijai bei taip pat čia esančių agentūrų atstovams. Papraš, prašyčiau jų at, raštu atsiųsti atsakymus į klausimus, kuriuos užduodame, nes taip visi kolegos gautų atsakymus į klausimus, kuriuos uždavėme raštu. Taip pat Atžvelgiant į tai, kad m, galbūt mums nepritruks laiko aptarti viską ir būtų tikrai gaila, jeigu kai kurie klausimai liktų neatsakyti ar neaptarti. Perinu prie kitų agentūrų. Europos m, narkomanijos ir narkotikų stebės, stebėjimo centras. Taigi, 2009 metų administracijai skirtose išlaidose šis, ši agentūra nepanaudojo 339 e, tūkstančių eurų. Tai sudaro 26 procentus jos biudžeto. Noriu paklausti agentūros atstovo, kaip jį rengėsi dirbti ir kaip rengėsi užtikrinti sėkmingesnį lėšų administravimą. Taip pat turiu klausimą, kitą klausimą šiam centrui. Atsižvelgiant į tai, kad iš vertimų raštų centro e, valdybos sugrįžo tam tikros kiekis pinigų. Turiu klausimą komisijai. Ar komisija pritarė e, centro išreikštai nuomoniai, kad tai yra vidinės įplaukos? Jie jas aptuoja kaip vidinės įplaukas. Ir ar bus e, patvirtintos kažkokios taisyklės ar gairės, kaip elgtis, kaip, kaip traktuoti panašius atvejus ateityje. Ačiū prieš, dirbdami, prieš perdami prie atsakymų, klausiu kitų narių, ar turite klausimų. Jei ne. Noriu užduoti klausimą ponui Van Götsui iš Europos narkotikų narkomanijos stebėjimo centro, kad atsakytų šį klausimą. E, Ačiū pirmininkė. Visų pirma, tos perkeltos lėšos e, iš administracijai skirtų išlaidų, tai yra 339 tūkstančiai, tai yra 2 procentai viso biudžeto. Ir iš tų 339 tūkstančių 26 procentai tų lėšų yra grinai administraciniams tikslams skirtos lėšos, likusiai 74 procentai e, lėšos skirtos persikelimui į naujas patalpas. Mes tapome to pastato savininko veiksmų įkaitais, nes mes negalėjome laiku įsikelti į naujas patalpas Tai kalbu apie Portugalijos vieno iš uostų e, administraciją. Nežiūrinti tai, mes šią pastabą priimame labai rimtai ir nurodėme e, skyrių vadovams, taip pat asmenims dirbantiems mūsų finansų skyriuje, geriau analizuoti, geriau planuoti lėšas ir geriau spręsti, kokias sumas gražinti, pavyzdžiui, galima surenkti specialius mokymus. Ir mes pasitelkėme informacijos technologijų specialistus, kad jie surenktų mokymus, e, kaip geriau administruoti lėšas. Dėl kitų klausimų. E, vid, vidinių įplaukų, vid, Čia tai susijęs su ver, vertimų raštu centro darbu. Paaiškėjo, kad vertimo paslaugos kainavo mažiau nei pradžioje planuota. Ir manau, kad tos lėšos, kurios sugrįžo, yra viduje atsiradusios, viduje atsiradusios įplaukos. Ir čia remiuosi finansiniu pagrindų, finansinių pagrindų reglamentu, kur kalbama apie neteisėtai išmokėtas sumas. Ir čia ta, tokie, tokią situaciją reikėtų traktuoti štai kaip. Tai yra tie atvejai, kuomet kažkoks tai e, klaidos ar pažeidimo elementas iškyla tik vėliau. E, Tai yra vertimų centras gražino lėšas dėl to, kad, kad paslaugos, kurias užsakė tas centras, kainavo pigiau nei jie tikėjosi. Ir savo atsakymę audito rūmams mes nurodėme, kad šį klausimą reiktų svarstyti kaip horizontalų klausimą. Iki šiol nesulaukėme iš komisijos atsakymo, komentarų, bet aš darau prielaidą, kad komisija šį klausimą svarstys kuomet bus peržiūrimas agentūrų pagrindų reglamentas. Tai tiek būtų. Jeigu bus kitų klausimų, aš manau, juos atsakysiu. Dėkuoju. Kitas klausimas. Ar jūs patenkino atsakymas? Pane, pane Meskala. Gal komisija galėtų pasakyti, ar ji gali patvirtinti tai, ką pasakė mums agentūros atstovas, ar ne? Yes. Gerai, tuomet žodžiu sutikiu komisijos atstovai. Taip, iš tikrųjų, šis klausimas e, yra aktualus e, kelioms agentūroms. Ne tik jūsų kompetencijai priklausančioms agentūroms. Panašu, kad e, komisijos pozicija, kurią ką tik gavau, yra štai tokia. Audito rūmai viską nustatė visiškai teisingai. Ir mes tiesiog sieksime, kad kitą kartą viskas būtų teisingai kvalifikuota, kad šios išlaidos būtų nu, numatytos kaip kitos išlaidos. Nurodyt, kad jos būtų kvalifikuotos kaip kitos išlaidos, kad nekiltų klausimų. Gerai, jei toks atsakymas jūs patenkina, tuomet periname prie kitos agentūros. Frontex. Dėkuoju, dabar periname prie Frontex agentūros ir pirmiausia, uh, norėčiau paklausti štai ką. Kodėl tiek daug lėšų buvo perkelta į kitus metus ir kodėl tiek išlaidų buvo anuliuota? Ir ar tai paveikė agentūros darbą? Kitas klausimas, kaip agentūra tobulino savo darbą nuo tų įvykių? Ir ar agentūra atsižvelgia, kad uh, jos funkcijos šiek tiek pasikeis po to, kai bus pe, e, atlikta jos darbo peržiūra. Ir ar yra tam pasiruošus? Prieš suteikdama žodį agentūros atstov, atstovams dar suteikiu galimybę nariams užduoti savo klausimus. Pane Keller. Taip, be jau pateikto klausimo aš norėčiau paklausti, ar atsižvelgiant į tai, kad lėšus buvo kilnojamos iš vienų metų į kitus, galima būtų tikėtis, kad jūs manote, kad jūs galite pasinaudoti visomis skirtomis lėšomis ir apie vakancijas, apie laisvus etatus. Ar Frontexas gali tinkamai atlikti savo funkcijas, turėdamas tiek darbuotojų, kiek turi dabar? Dar klausimų? Prašau. Uh, uh... Kaip ir kolegos, aš norėčiau paklausti, kuriuose Frontexo darbo sritise buvo padaryta daugiausia perkelimų ir e, asignavimų panaikinimų. Ar jums netrodo, kad reikėtų taip pat sumažinti jums skirti finansavimą, kadangi jis yra šiuo metu pernelik didelis? Dėkuoju, dabar vaikas atsakymams. Ich hoffe, genau, das works. Ähm, ich habe die umgekehrte Frage nach dem Front. Na, aš norėčiau pateikti klausimą kiek iš kitos pusės. Frontexas šiuo metu labai daug dirba Graikijoje. Dirbti ten yra nelengva. Ir todėl aš norėčiau paklausti, kiek padidėjo jūsų personalo, e, išla, personalo skiltos išlaidos po to, kai jūs pradėjote dirbti Graikijoje. Ir kokių iššūkių jūs laukite ateityje, kadangi panašu, kad darbas prie Graikijos Turkijos sienos yra kur kas sudėtingesnės nei buvo numatyta. Gerai, dabar žodis Frontex agentūros atstovams, kad jie sakytų klausimus. Dėkuoju pirmininkė, laba diena visiems. iš tikrųjų perkeltųjų lėšų ir panaikintų asignavimų e, labai didelis skaičius yra vienas iš agentūros vadovų galvos skausmų. Man atrodo, kad aš jau ketvirtą kartą turiu teisintis dėl to. Ir Kaip rašė ponas Busutilis, aš galėčiau pateikti Jums išsamesnį atsakymą kiek vėliau. O dabar aš galėčiau atsakyti klausimus, kurį, kuriuos buvau gavęs iš anksto. Pirmiausia, dėl perkeltųjų lėšų. Ir dėl to, ko, o, kokiuose sritėse tai turėjo didžiausios įvy, e, o, didžiausio poveikio. Tai yra Pirmiausia, jūroje vykdomos operacijos, pato mokymai ir e, informacinių technologijų. Tai yra e, e, ryšių technologijų projektai. Taigi būtent šiuose trijose sritise mes pajutome labiausiai perkeltų lėšų poveikį. Jau praeitais metais aš kalbėjau apie tai, kad jei mes nagrinėsime tik tai vienus metus, tuomet bus galima viską talpinti į vienų metų biudžetą. Tačiau dabar mes kalbame apie 2009 metų biudžetą ir, ir todėl kalbėti yra sunkiau. Mūsų lėšų įsisavinimas e, sudar 91 procentą. Tai yra geriau nei 2008 metais. Ir o Ir skaičiai yra šiek tiek geresni, tačiau jie net netitinka mūsų užsibrieštų tikslų. Labai svarbu yra nepamiršti, kad mes dirbame srityje, kurioje aplinkybės keičiasi labai greitai ir uh, dažnai keičiasi iš esmės. Mes šiandien kalbame apie 2009 metų biudžeto įvykdymą, tačiau jei pažvelgsime į šiuos metus, pamatysime, kad uh, mūsų darbas pasikeitė dviem svarbiais aspektais. Tai yra tai, kad mes dabar daugiau dirbame prie sausumos sienų, o ne jūroje. Ir dar vienas svarbus e, pokytis yra tai, kad e, mes iš tikrųjų labai intensyviai dirbame prie Graikijos ir Turkijos sienos. Ir mes visi suprantame, kad e, vykdyti bendras operacijas jūroje yra kur kas brangiau, nes tam reikia ir lai, bendrų laivų, ir lėktuvų, ir taip toliau. O kai dirbame sausumoje, tuomet mums reikia visiškai kitokių, kitokios įrangos, mums reikia daugiau, e, daugiau dresuotų šunų, automobilių, bei visiškai kitos e, amunicijos. Ir dar prieš metus mes negalėjome to numatyti. Remiantis rizikos e, analizę, 27 valstybės narės turi e, derinti savo veiksmus, bet o prie mūsų prisijungia ir trečiųjų trečiosios šalis bei Šengeno zonos e, dalyvės. Taigi planuoti yra iš tikrųjų labai sunku. Toliau mūsų biudžeto, e, įsisavinto biudžeto lygis. Aš manau, kad nereikia vien apie tai kalbėti. Turime atsižvelgti į visą trikampį - finansiniai ištekliai, iš vienos pusės, pato žmogiškieji ištekliai, kurios turi agentūra, nes tai yra labai svarbus mūsų darbo veiksnys. Ir trečias e, trikampio kampas yra valstybių narių noras bendradarbiauti ir dirbti iš vien, kadangi mūsų pagrindinė misija yra kurti koalicijas, nes mes negalime priversti valstybių narių uh, Na, išskyrus gal tik tai tuos atvejus, kai yra mobilizuojami e, greito reagavimo pasienio būriai. Aš nesakyčiau, kad mums skirtas biudžetas yra pernelik didelis, kaip tik atvirkščiai. Biudžetą galima būtų ir didinti, ypač e, e, šiems metams skirtą biudžetą, bei tą patį galima būtų daryti ir ateityje žmogiškieji ištekliai. Tai yra labai svarbu. Mes suprantame, kad administracinės išlaidos ir veiklos išlaidos yra labai e, svarbi e, sritis. Veiklos išlaidų sudaro 65 procentus šiemet, o administracinės išlaidos 45 procentus. Praeitais metais biudžetas buvo kiek kitoks. Didžioji dauguma mūsų darbuotojų iš tikrųjų dirba, tai yra dalyvauja operacijose. Apie tai svarbu yra nepamiršti. Trečias klausimas buvo susijęs su mūsų naujomis funkcijomis, nors tai ir nėra tiesiogiai susijęs su 2009 metų biudžeto įvykdymu. Iš tikrųjų, visos mūsų pastangos, visa mūsų veikla nuo praeitų metų lapkričio iki šiol buvo daugiausia susiję su greito reagavimo pasienio būreis uh, e, Graikijoje. Kai kurios e, sąskaitos e, buvo pateiktos ir apdorotos uh, kiek vėliau nei buvo numatyta. Tačiau mes sugebėjome įspręsti problemas e, perskirstydami darbuotojus. Tai yra perkeldami darbuotojus iš, e, kitų, iš vienos misijos į kitą e, misiją. Taip dažniausiai buvo daroma tais atvejais, kai uh, viena misija yra baigiama gyvendinti ir mes, mums reikia darbuotojų kitur. Taigi visi šie dalykai paaiškina, kodėl mums yra sunku įgyvendinti, vykdyti mūsų biudžetą ir sunku yra planuoti, ką nors. Patruliavimas jūroje kainuoja, viena patruliavimo jūroje valanda kainuoja 8 tūkstančius. Ir e, galiausiai mūsų išlaidos priklausys nuo to, kiek e, dienų mes vykdysime e, šią patruliavimo misiją. Pranešėjo pateikti argumentai yra pagristi Mes pateikėme taip pat jums e, visą informaciją, mes nieko nenorime slėpti. Pastaruoju metu daug padarėme, kad e, racionaliau sutvarkytume biudžeto valdymo e, struktūrą ir mūsų valdymo struktūros taip pat yra stiprios ir tvirtos. Tačiau be abejo, dar kol kas mes nesugebėjome pasiekti visų norimų rezultatų. Taigi būtent e, todėl ir mes galim pasakyti, kad ir mes nepasiekime visų norimų rezultatų. Ačiū ir yra papildomų klausimų. Taip, aš norėčiau šiek tiek pono Lachtino paaiškinimų. Ir norėčiau atkreipti dėmesį į du pagrindinius klausimus. Pirmiausia, 14 punktas e, mūsų darbinėme dokumente, su tuo susijęs komentaras. Audito rūmai išsakė komentarą, kad iš 25 milijonų eurų įsipareigojimų trečiai e, antraštiniai daliai 2009 metais 3,5 milijonai eurų buvo susijęs su žlugusiomis operacijomis. Taigi, jeigu aš teisingai supratau, pinigai buvo paskirti uh, operacijai, kuria, kaip agentūra, kuri, kaip agentūra žinojo, daugiau jau nebeegzistavo. Norėčiau paaiškinti, kodėl taip atsitiko. Ir antras paskutinis dalykas susijęs su Frontex. Norėčiau gauti labai konkrečių paaiškinimų apie e, 17 punktą. E, mums audito rūmai sako, kad daugiau negu 28 milijonai eurų 2009 metais buvo išmokėti kaip vienašaliai, e, remiantis vienašaliais sprendimais pasirašytais agentūros teikti e, išmoką. Ar tai nepažeidžia tam tikrų atitinkamų reglamentų reikalavimų? Norėčiau čia šiek tiek paaiškinimų iš agentūros. Ir Konkrečiai norėčiau, kad pakalbėtų apie, apie naują e, susitarimo juridinę formą. Agentūra teigia, kad tokia dabar egzistuoja ir e, būtent pagal tą susitarimą teikiamos visos negražinamos paskolos. Sindės. Prieš paprašant atsakymą, manau, išklausykime papildomų klausimų. Franciskas Keller ir ponių Batie. Uh, Mano klausimas yra susijęs su uh, personalo įdarbinimu. Kiek žmonių įdarbinama? Mm ar e, galima jums e, deramai dirbti su dabartiniu darbuotojų skaičiumi. Aš mačiau, e, kaip Graikijoje vykdoma operacija ir suprantu, kad Frontex dabar pasiekė savo operacijų piką. Ar man to, kad dabartinio personalo užtenka ir jo pakanka tokiai veiklai įgyvendinti? Pone Matijų. Nu. Pone pirmininkė, aš norėčiau taip pat paklausti Frontex direktoriaus, kaip jis ketina su, pagerinti koordinacija su valstybėmis narėmis, kurios pačios e, stengiasi geriau naudoti biudžetą ir pasiekti geresnių apčiuopiamų rezultatų vietoje. Ačiū. Ačiū. Turim esminių klausimų. Pone direktoriau, žodis jums atsakymams, o po to komisijai. Yes, thank you very much. Um, I will go directly to... Dėkuoju. Labai ačiū, aš atsakysiu tiesiogiai klausimus. Dėl 14 klausimo A dalies, dėl to daugiau negu 3 milijonų eurų, kurie buvo paskirti e, tam tai lūtėjai. Priežastis, dėl ko tai nebuvo padaryti, e, padaryti yra susijusi tik su drąsos toka. Tuo metu, kai tai buvo galima padaryti. E, fiskalinių metų biudžete buvo atvirų problemų ir mes turėjome čia priimti ryštingus sprendimus, bet to nepadarėme. Praėjusiais metais padėtis buvo žemė geresnė, taigi mes tik tai norėjome uh, elgtis atsargiai ir saugiai ir būtent dėl to tie pinigai iš naujo nebuvo paskirti. Antras dalykas - dėl uh, sprendimų suteikti negražinamas paskolas viena šaliai yra labai aiški istorija, pagrindžianti, kodėl reglamentas prieš kurį laiką buvo pakeistas. Ir mes uh, matėme, kad susidariusiamis aplinkybėmis uh, e, negražinamas paskolas buvo galima gražinti tik tai uh, remiantis vienašalių sutarimu institucijos, kuri tą išmoką suteikia. Uh, čia dažniausiai buvo atsižvelgiama į tai, kad Frontexo su, su Frontexu dirbančios institucijos daugiausia buvo teismų institucijos, policijos organizacijos, m, mm, jūros sienos apsaugos institucijos. Mes manome, kad tos institucijos yra patikimesnės negu kas kita. Ir e, nors mes visapusiškai gerbėme institucijas, kurios gauna pašalpas iš ES institucijos, manome, kad tokios teisės saugos institucijos yra patikimesnės. Europos audito rūmai labai teisingai akcentavo šį klausimą, šią problemą, e, atlikę kitą auditą ir buvo suformuota labai tvirta pozicija. Mes elgiamės taip pat e, ryštingai kaip ir jie, norėdami pakeisti susidariusią padėtį, kadangi mūsų priimta interpretacija dėl finansinių reglamento e, netitiko Europos audito rūmų interpretacijos. Ir kai mes sužinojome, koks turi būti teisingas e, finansų reglamentų įgyvendinimas, mes pakeitėme iš karto savo vidinės procedūras. Taigi, e, tik tai tam tikrą ribotą laiko tarpą mes e, pasikliovėme finansų reglamento savo interpretaciją. Ir jie ja, vadovaudamėsi mes teikėme išmokas vieno šalio sprendimo pagrindu. Atsiprašau, kad e, iš pradžių nesupratau jūsų klausimo, ponė Keller, kai jūs e, teikėte jį apie personalą, ar pakanka žmonių. Manau, kad e, Europoje nėra agentūros ar institucijos, kuri pasakytų, kad ji turi pakankamai darbuotojų. Suprantame, kad susidarė ypatingos sąlygos šiuo metu dėl biudžeto situacijos Tačiau jeigu atsižvelgtume į pasiūlymą, kurį mes priėmėme ir įvertintume e, Frontexo valdybos priimtus sprendimus, tai suprastume, kad šiuo metu, šiais metais ir kitais metais mums dar reikės 26 naujų etatų. Šiuo metu mes tai vertiname kaip svajonę, tačiau dabar ypač jau matome, kad trūksta darbuotojų. Todėl tam tikri kompromisai turi būti priimti. Kalbant apie kokybę, kiekybę ir mūsų operacijų mastą. Darome viską, ką galime. Esame labai tvirtai išskyrę mūsų veiklos prioritetus, tačiau tai turi būti kol kas tik fiksuojama popierėje, o garantijų, kad taip greitai galėsime aukti, kaip buvo numatyta, neturime. tai reikia e, aiškiai įvardinti kaip mūsų veiklos kliuvinį. Paskutinis klausimas, kaip pagerinti situaciją. Jau daugiau negu dviejus metus e, egzistuoja sunki, paini, bet labai sisteminga, sistemiška e, Frontex situacija. E, Šengeno zonoje, susijusi su administracinė ir biudžetinė mūsų veikla. Kiekvienais metais e, su valstybėmis narėmis organizuojame dvi šalės dėrybas ir klausime, kiek valstybės narės yra pasirengusios skirti ir kiek jos tikisi iš mūsų. Mes suteiktume tam tikrą terminą, per kurį e, valstybės narės turėdavo pateikti atsakymą, kuriuose operatyvinėse veiklos rytise jos nori dalyvauti artimiausiais metais. O dėl biudžeto tikslumo ir <clears throat> nuolatinės E, per didelio biudžeto problemos. Mes visai neseniai peržiūrėjome lentelę, kurioje yra kalbama apie einamasis išlaidas, tai yra vadinamasis RME e, lapas. Ir yra sakoma, kad jūros operacijoms ir kai kurioms sausumos ir oro operacijoms yra steikima per daug biudžeto. Ir vadovaudomėsi tais skaičiais mes tengiame suplanuoti savo veiklą. Bandėme įvertinti, kiek kainuoja, pavyzdžiui, e, patrulinis e, sraigtasparnis, e, kiek kainuoja tam tikra įranga sienai jūroje stebėti. Ir dabar jau aiškiau žinome, kiek reikia biudžeto, suformuotos taip pat konkretesnės, labiau suprantamos valstybėms narėms taisyklės. Ir agentūra turi pagrindo tikėti, kad planuodama operacijas E, mažiau suklys. Kitas dalykas, ataskaitos buvo e, standartizuotos, sutrumpinome bendrų operacijų fazę, dabar jau nebepradedame metų pradžioje e, ir tada už, ne, neužmerkėme akių ir nelaukėme iki metų galo, kad pamatytume, kas atsitiko. Pradėjome dalinti operacijas į trumpesnius laikotarpius ir dėl to mes dabar galime patikimesnės ataskaitas renkti. Ačiū. Ačiū Jums už atsakymus. Ar turite papildomų klausimų? Manau, kad turėtumėme eiti toliau pagal darbo tvarkę. Taip pat buvo paprašyta atsakymus pateikti raštu iki nu, numatyto termino ir tikiuosi, kad gausime išsamesnius atsakymus. Feder. Ačiū, aš norėčiau perti prie Europos policijos koledžo, jeigu neprieštaraujate, nes šiai agentūrai turiu daugiausia klausimų. Pradėsiu nuo pirmojo. Europos audito rūmo ataskaitoje yra nurodyta, kad kalbant apie viešųjų pirkimų procedūras, keturiais atvejais koledžas įsigijo prekių ir paslaugų be, be jokios e, sandorio, taip pat nepaskelbęs viešųjų pirkimų konkurso. Tai yra labai svarbu. Ten taip pat nurodyta, kad dar vienu atveju procedūra rūpinosi personalo narys, kuris nėra, neturi, e, pareng, nėra parengtas mokytas e, vykdyti viešųjų pirkimų procedūrą ir taip pat nebuvo atliktas oficialus tos, tokio atveju vertinimas. Noriu paklausti, ar buvo ištirta, kodėl nebuvo įvykdyta viešųjų pirkimų procedūra. Ar koledžas pasirūpino, kad kas nors būtų, kad, atsak, kad kas nors atsakytų už tai? Taip pat, kaip su naujaja sistema ar, ar viešųjų pirkimų pareigūnas jau paskirtas ir ar yra parengtas vieš, viešųjų pirkimų vadovėlis. Yes, uh... Mininkė, e, dar turiu paklausti, ar kiti kolegos turi klausimų. Francisko Ferrera. Taip, aš irgi turiu nemažai klausimų. Nežinau, ponė Busutilai, ar jūs norite, kad atsak... būtų atsakyta į jūsų konkretų klausimą ir patu užduotume kitus. Man taip tinka. Pone Mat. Ačiū, ponė pirmininkė. kalbant apie vėlavimus e, mokėti, tai čia turime kalbėti apie 900 tūkstančių eurų 2009-aisiais. Ar jau šis atvejas išspręstas? Ar vėluojama e, vykdyti mokėjimus 2008 metų ar e, ankstesnių metų? Taip pat nuo kurių kalbant apie e, ataskaitas, kurias teikia, kaip, ar, ar jos teikiamos kasmet. Taip pat 30 procentų e, to biudžeto ar buvo įvykdyta 2009 metų biudžeto įgyvendinimo vertinime nurodyta, kad apie 80 procentų yra e, įgyvendinta. Taip pat nurodoma, kad buvo įdėkta kas dvi savaitinė išlaidų peržiūrėjimo sistema. Taip pat manau, kad koledžas turėtų patikti išsamesnė, detalesnė ataskaita apie 2008 metų biudžetą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad. <laughs> pasakyti štai, kad koledžo, koledžiai numatytas E, biudžetas, e, kalbu apie konkrečią sumą 128 milijonus eurų 2009 metams, kad jie buvo išleisti nesilaikant nurodymų. Kaip Jūs tai vertinate ir kaip Jūs galite tai paaiškinti? Quite, uh... Ačiū. Sutiksiu žodį ponui Šildė, kad jis atsakytų ir prašyčiau, kad kalbėtumėte trumpai, nes mums trūksta, ima trūkti laiko, dar yra daug klausimų. Much, Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu visiems pasakyti labą vakarą ir noriu padaryti bendro pobūdžio pareiškimą. Dabartinė SIPUL vadovybė neturi jokių ketinimų ginti ar, ar kažkaip tai e, teisinti praeities klaidas, kuriuos padarė finansinė koledžo vadovybė. Aš grįšiu prie konkretesnių klausimų netrukus. Aš pabandysiu visų pirma atsakyti į tai, kas buvo žodota apie viešuosius pirkimus. Taip, iš tikrųjų, keturiais atvejais paslaugos ir prekes buvo įsigytos be neskelbiant viešųjų pirkimų konkurso ir vienu atveju tą procedūrą vykdė asmuo, kuris negalėjo to daryti. 2009 pabaigoje paruoštas, tinkamai paruoštas viešųjų pirkimų pareigūnas pradėjo dirbti koledže. Mes surengėme apmokymus viešųjų pirkimų klausimų visiems savo darbuotojams. Taip pat e, pradėjo dirbti vidaus audito e, skyrius. Jūs klausėte, ar mes tyrėme tas, tuos atvejus, ar, ar mes nagrinėjome klaidas, padarytas klaidas. Mes nenusprendėme e, nesusikonsultuoti ties praeitimi, o žvelgti į ateitį. Jūs taip pat uždavėte klausimą apie skaitingumą konkrečioje viešųjų pirkimų srityje nėra nus, numatytas um, konkretus asmuo, kuris asmeniškai būtų atsakingas. Bet, pavyzdžiui, dabar es, yra paskelbtas sprendimas dėl lėšų išieškojimo ir jis taikomas konkrečiam uh, koledžė dirbusiam pareigūnui ir tos mokesčių mokėtojų lėšos bus išieškotos. O dabar suteiksiu žodį kolegai, kad jis atsakytų į ponios Matijo klausimą apie biudžetą. Taigi, pe perkelimus, apie per, perkeltas iš jūs metus lėšas. Uh, Taigi mes parengėme kompiuterinę programą ir mes turėjome galimybę perkelti nemažą dalį lėšų iš pusantro milijono, iš C9, taip pat iš C8 kreditų. Ta pati procesą rengėmės kartuoti kitais metais toliau apie tai, kur galima patobulinti procedūras. Mes įsteigėme audito e, grupę, taip pat yra parengtos, parengti susitarimai dėl, dėl dotacijų. Ir kaip mane Matijo minėjo, pas mus vyksta kas savaitiniai e, posėdžiai fina, skirti finansų klausimams. Taip pat e, rengėme kas savaitinę bendro suvartojimo ataskaitą. Kodėl 2009 metais tiek daug lėšų buvo nepanaudota ir perkelta? Noriu pasakyti, kad nebuvo atlikta bendra E, asignavimų įsipareigojimams an, analizė, bet tai buvo padaryta, kai tik tai aš pradėjau dirbti. Uh, all, like... Pone Makovei, ačiū, aš norėčiau paprašyti, kad būtų patikslintas vienas dalykas niekas tarsi neatsakingas už tai, kas įvyko 2009-aisiais, tačiau naujas, naujoji vadovybė mus informuoja, kad dabar vyksta procesas, kurio tikslas yra išieškoti lėšas iš buvusio vadovo. Ar yra kažkokia, ar egzistuoja kažkokia vidinė procedūra, kurios, kuri būtų teisėta ir kurios pagrindų tai vyksta? Taigi kas būtų, pavyzdžiui, jeigu panašus atvejais pasikartotų? Dar vienas klausimas. Samdos kontraktai samdant švietimo srities ekspertus, kuriuos pasitelkė e, koledžas, tačiau audito rūmai nustatė, kad tie samdos kontraktai buvo neteisėti, nes pagal koledžo peržiūrėtą fin, fin, finansinį reglamentą, kuris neseniai įsigaliojo, taip neturėjo būti. Kas atsitiks su tais samdos kontraktais? Kokio, koks statusas jiems bus suteiktas? Geller. Thank you, Mike. Pane Geller, Dėkoju. Savo klausimą, klausimas aš norėčiau papildyti jau raštu patiktus klausimus. Taigi, aš norėčiau paklausti štai ką. Kadangi tvirtinant 2008 ir 2007 metų, metų biudžeto vykdymą buvo paminėtos rimtos problemos. Taigi dabar norėčiau paklausti, kodėl dar kartą girdime neigiamai vertinimą ir kodėl jūs e, nesureagavote į perspėjimus anksčiau? Kodėl niekas nepasikeitė nuo to laiko, kai tvirtinome 2008 metų biudžetą? Iškilo problemų dėl privačių išlaidų ir vėlgi jūsų dėmesys į šias problemas buvo atkreiptas dar 2007 metais, tačiau 2008 ir panašu, kad 2009 metais jūs nesijėmėte jokių veiksmų. Taigi, kodėl taip atsitiko? Jūs sakėt, kad jūs pradėjote dirbti tik neseniai, e, prieš du mėnesius. Jūs, jūs pasamdėte e, finansų ekspertą prieš e, porą mėnesių. Kodėl jūs jį pasamdėte? Ir ar jis galėjo bendradarbiauti su tais, kas rūpinosi viešaisiais pirkimais prieš tai? Uh, Ir dar vienas dalykas, ar koks nors ekspertas, ar uh, vidaus ar išorės ekspertas, ar kas nors kitas, uh, turėdamas neigiamas patirties, rūpinosi jūsų viešaisiais pirkimais. Dar vienas klausimas, patovonas bus įtilis ir agentūros vadovui suteiksiu galimybę atsakyti klausimą. Aš norėčiau, kad jūs mums paaiškinti, kaip vyksta e, valdančiosios valdybos posėdžiai ar direktoriai kalbasi su. Uh, uh, su valdytojais. Ir jeigu yra nesutarime, pavyzdžiui, kas sprendžia tokius nesutarimus? Ar už biudžeto at, at, atsakinga valdybos grupė? Ir norėčiau, kad jūs paaiškintumėt, kaip vyksta šis darbas. Panas Busutėlis, dėkoju pirmininkė. Buvo pateikti beveik visi klausimai, kuriuos aš ketinau pa pateikti ir e, aš tam neprieštarauju. Ar liko tik vienas klausimas. Savo dokumente aš apie tai kalbu antrame punkte. Auditų, audito rūmai, ponė Primkė, mums pasakė, kad ataskaitoje dėl 2008 finansinių metų buvo pažymėta, kad išlaidos seminarams bei mokymo kursams sudaro didelę dalį e, agentūros biudžeto. 2009 metais anot audito e, rūmų audito e, atlikto būtent šiuose sritise išvados buvo labai neigiamos. Ir todėl aš norėčiau paklausti, kodėl problemos, kurios buvo nustatytos 2008 metais, pasikartojo ir 2009 metais. Prašau, žodis jums. Dėkuoju, aš norėčiau sakyti į man patiktus klausimus. Pirmiausia, dėl asmeninės atsakomybės. Mes e, viską patikriname labai atidžiai, patikriname ir ar buvęs vadovas ir e, buvę e, vadovaujančios pareigas endis asmenys yra asmeniškai atsakingi. Ir Ir e, mes nustatėme visus pažeidimus ir dabar gavome jau, pažiūrėjau, prašymą sugražinti 2000, daugiau nei 2000 eurų, kuriuos vienas asmo panaudojo mokesčių konsultanto pagalbai apmokėti. Taigi Mes patikrinome, e, kaip minėjai, ir buvusio vadovo e, e, veiklą ir nebijokite, mes iš tikrųjų išieškosime visas neteisėtai panaudotas lėšas. Kitas klausimas buvo susijęs su mokymais. Aš norėčiau Jums kai ką paaiškinti. Praeitėje buvo kitokia sistema. Nacionalinės akademijos Policijos akademijos turėjo derinti savo mokymo programas. Ir tai buvo daroma pagal Europos policijos koledžo e, ir nacionalinių policijos akademijų bendradarbiavimo susitarimą. Šis požiūris nepasiteisino ir todėl buvo Pastara, paskutinėme valdybos posėdėje, kuris vyko gruodžio mėnesį, mes nusprendėme pakeisti savo požiūrį. Tai reiškia, kad mes nebeturėsime panašių susitarimų. Ir aš tiesiog norėčiau pabrėžti, kad mes nutraukėme šios susitarimus jau 2009 m. birželio mėnesį. Taigi jau nuo to laiko nevykdomos yra jokios, e, nevykdomi jokie susitarimai. Mes naudosimės dabar dotacijų, subsidijų sistema. Be to, mes ketiname pakeisti mūsų finansinį reglamentą ir norime išbraukti vieną pastraipą, kurią kritikuoja auditorumai, tam, kad atitiktume visas auditorumų rekomendacijas. Be to, mes taip pat pakeitėme uh, kai kurias finansinių reglamentų nuostatas. Ir dabar mūsų finansinis reglamentas visiškai atitinka audito rūmų rekomendacijas. Taip nusprendė e, valdyba paskutinėme savo susitikime. Toliau aš atsiprašau, tačiau aš negaliu Jums pasakyti, kodėl ankstesni agentūros vadovai nesijėmė jokių veiksmų. Mes galime tik tai atsiprašyti už jų veiksmus ir Jums pažadėti, kad mes norime uh, padėti pagerinti kuo skubiau. Ir kodėl, pavyzdžiui, 2008 metais nebuvo ištaisytos anksčiau pastebėtos klaidos? Ir kodėl niekas nebuvo padaryta dėl uh, asmeninių išlaidų? Kai kurie pareigūnai uh, gavo reikalavimus sugražinti lėšas uh, kurios buvo išnaudotos, panaudotos 2008-2009 metais. Tačiau mes dar negavome visų lėšų ir šiuo metu yra atliekamas e, e, išorės auditoriaus patikrinimas. Šis auditorius dirba e, Londone. Jis pateikė auditorumams savo ataskaitą ir mes savo ruoštų padarėme tą patį, mes parengėme savo ataskaitą. Uh, Ir būtent todėl buvo pateiktas reikalavimas sugrįžinti lėšas buvusiam direktoriui. Jūs taip pat klausėt apie pokyčius viešųjų pirkimų srityje. Jūs klausėte apie tai, kas parengė viešųjų pirkimų vadovą bei e, e, kaip mes pagerinome viešuosius pirkimus. Asmuo atsakingas už viešuosius pirkimus pradėjo dirbti 2009 metais. Taigi jis dirba dar neseniai, bet jis sugebėjo jau pakeisti e, viešųjų pirkimų vadovą. Ir mes e, e, rengdami šį dokumentą bendradarbiavome su kitomis mūsų agentūromis partnerėmis. Toliau buvo patiktas klausimas apie valdybos posėdžius ir jūs klausėte, kaip pasikeitė šie posėdžiai. Pasikeitė atsisk... atsiskaitimo sistema. Dabar yra patikimas dvi skirtingos ataskaitos. Viena iš jų yra skirta e, viešiesiams pirkimams, biudžetui ir žmogiškiesi e, personalo klausimams. Net ir tokia ataskaita leidžia mums stebėti, kaip dirba agentūra. Bet to man labai malonu yra pasakyti, kad dabar mes turime ir audito padalinį, kuris e, remia valdybos darbą. Šiame padarinėje dirba e, kvalifikuoti valstybių narių deleguoti auditoriai. Ir mes tikimės, e, kad šie auditoriai galės padėti valdybai priimti sprendimus e, dėl valdymo, jei tokie bus reikalingi. Toliau, kitas klausimas buvo apie tai, kaip pakeitė mūsų mokymų e, sistema. Mes jau sudarėme sutartį dėl, dėl e, grantų. Mūsų kritikavo anksčiau, kad mes neturėjome partnerystės sustarimų su valstybėmis narėmis. Dabar mes jau turime tokį sustarimą ir dar ketiname pasirašyti susitarimą dėl e, stipendijų. Tai yra vienas svarbus dalykas, yra dar kitas e, svarbus dalykas susijęs su mokymo programa yra tai, kad tos nuostatos, kurios buvo susijusios su konsultantais mokymo klausimais, e, nebegalioja. Mes dabar turime tik tai e, stipendijų sistemą. Tikiuosi, kad atsakiau visus klausimus ir su manimu atsakysiu bet kokius papildomus klausimus. Dėkuoju Jums ir mes taip pat paprašysime, kad Jums mums pateiktumėt savo atsakymus raštu. Tai padėtų komitet nariams geriau juos išnagrinėti, nes dabar to negalime daryti, nes laiko turime vis mažiau. Panas Busitilis. Aš norėčiau iš tikrųjų paklausti, ar komiteto narius patenkino policijos koledžo pateikti atsakymai. Ir norėčiau, kad komisija mums pasakytų, ar ją patenkino pateikti atsakymai. Ir kadangi turime laiko labai mažai, norėčiau perėti prie paskutinės agentūros, prie pagrindinių teisų agentūros. Jie noriu pateikti du klausimus pirmiausia. Vienas iš jų yra susijęs su samdymu ir samdymo procedūra. Uh, Ir noriu paklausti, ar yra jau sudaryti samdymo planai. Ir dar vienas dalykas, kuris mano rūpi, tai yra pagrindų sutartys, kurios buvo sudarytos 2007 m. Liepos mėnesį po dviejų metų agentūra gavo lėšas, tačiau negavo leidimo e, e, jų naudoti. Tačiau vis tiek šios lėšos buvo leidžiamas. Ir aš norėčiau paklausti agentūros, e, paprašyti agentūros paaiškinti, kodėl tai buvo padaryta. Vis. Aš pasiūlyčiau toliau tęsti su pagrindiniu teisų agentūra, o komisijai suteikti žodį pačioje pabaigoje dėl sepul ir panašiai. Taigi, ponas Mamoropoulos, Žodis jums. Thank you, Madam Chair. Um, I would like to um, start uh, for the two questions that. Uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pradėti nuo pono Busutil pateiktų dviejų klausimų. Visų pirma, dėl e, įdarbinimo, personalo įdarbinimo samatų. Galiu Jūs patikinti, kad yra imtasi visų reikalingų priemonių tam, kad būtų e, deramai suskaičiuota viskas ir kad būtų visos klaidos, kurias nustatė auditorumai, panaikintos. Galiu patikinti, kad mes kas mėnesį teikiame ataskaitą, kuri leidžia stebėti, kas iš tiesų vyksta įgyvendinant biudžetą. Pagal pirmą antraštinę dalį, e, kurioje yra kalbama apie išlaidas personalui. Tačiau aš galiu Jums pasakyti, kad e, agentūra, pradėjusi dirbti 2007 metais, laukė iki 2008 metų, kol atsirado direktorius. Ir tuo metu pamatėme, kad e, reikėjo dar įdarbinti ir žmonės, kurių prašė Libė komitetas. Tačiau, kol nebuvo paskirtas naujas direktorius, naujų žmonių nenorėjome skirti. Taigi dabar mes tengiamės e, pasivyti, tarsi įdarbinti visus reikalingus žmonės, ir jūs tikiuosi gauti skaičius kurių, apie mūsų personalą. 15 procentų dar yra tuščių etatų 2010 metais. Taigi, ką mes padarėme? Priėmė, ėmėmės visų reikalingų priemonių, įdarbinome planavimo vadovą. Vadinasi, turime darbo programą su trim prioritetais – Trečiasis prioritetas reiškia, kad galime panaudoti Europos komisijos e, išorinio audito tarnybos e, patirtį tam, kad galėtume įgyvendinti dalį projektų, kurių prašo valdyba ir galbūt komisija. Tačiau galbūt mes jiems neturim fondų. Norėčiau taip pat pasakyti, kad 2009 metais darbo programos e, įsipareigojimų pusė buvo įgyvendinta 99,4 procentais, o biudžeto tarnyba praeitą savaitę mums pateikė paskutinius duomenis, kurie parodė, kad skaičiai pasikeitė. 2008 metais 3 procentai lėšų buvo išbrauk, fondų buvo išbraukto, 2009 metais 6 procentais iš e, fondų perkeliamų į kitus metus. Praėjusiais metais e, galutinis rezultatas gyvendinimo siekia 97 procentus. Mano nuomonė, tai yra labai geras skaičius. Esame išsikėlę du tikslus susijusius su biudžeto įgyvendinimu. Pirmiausia, e, įgyvendinamų perkeliamų fondų dalis negali viršti 10 procentų. Biudžeto generalinis direktoratas Europos komisijoje yra prieimę sprendimą, kad mes negalime uh, asignavimų įgyvendinti mažiau kaip 95 procentais. 2009 ir 2010 metais skaičiai atitiko 99,4-99,7 procentų atitinkamai. Turiu galvoje mūsų fondų įgyvenimą. Taigi, ką darėme? Mes labai atidžiai stebėjome, kaip yra perkeliamos lėšos iš vienų metų į kitus, stengėme sukurti teisinių įsipareigojimų sistemą, nes bet kokiu atveju tam tikra dalis lėšų visuomet turės būti perkelta į kitus metus dėl mūsų darbo specifikos. Mes negalime tikėtis, kad uh, visos e, pradėtos renkti ataskaitos bus pabaigtos šiais metais. Net jeigu mes paskelbėm viešai konkursą metų, metų pradžioje, sutartis turi būti pasirašyta gegužės mėnesį, bet galutiniai e, duomenys bus e, rasti, bus pasiekti tik, kai bus atliktas nuoseklus tyrimas su visomis susijusiomis bendrovėmis ir duomenys iš jų turės būti su uh, rinkti ir dažniausiai tai atsitinka jau pasibaigus einamiesiams metams. Tačiau, kaip ten bebūtų, mes tengiamės perkeliamų lėšų skaičius sumažinti. Antras dalykas, apie kurį kalbėjo ponas Busutil, yra susijęs su 2007 metų, metų pagrindų sutartimi. Tai leidžia samdyti vairias bendrovės, kad jos organizuotų renginius ir konferencijas. Šią e, sutartį pasirašėme 2007 metais. Tada dar nebuvo naujos valdybos, nebuvo naujo direktoriaus. Atėjus naujam direktoriui pradėjome dirbti kitaip. Valdyba prieėmė politinį sprendimą, kad kiekvienais metais būtų organizuojama metinė žmogaus teisų konferencija. Tai atsitiko Bruselėje prieš Kalėdas šiais metais ir šio viešojo konkurso uh, mastas šiek tiek pasikeitė. Buvo 2 milijonai eurų, o 2009 metais e, ta suma, ir 2009 metais per, po dviejų metų ta suma jau buvo sunaudota. Bet sutartis jau buvo patvirtinta, taigi reikėjo pagal ją dirbti. Ką mes padarėme? Po šešių mėnesių mes paskelbėme viešai konkursą, tačiau mums nepavyko jo užbaigti prieš pasirašant dokumentą. Taigi, kaip jūs e, savo klausime ir klausėte, aš galiu pasakyti, kad mes negalėjome atšaukti metinės žmogaus teisų konferencijos. Ji buvo organizuojama pirmininkaujant Švedijai. Ir todėl nusprendėme, kad reikia atlikti rizikos analizę ir pasakėme, kad gerai, galime toliau taip dirbti. Tačiau sutartis buvo gyva, ji buvo teisinė ir Iš audito rūmų negavome jokių išvadų sakančių, kad ta operacija buvo nelegali ar neteisėta. Ačiū. Uh, Ačiū, manau, kad dabar reikėtų eiti toliau. Nebent dar turi trumpų klausimų ir tada paprašysim trumpai atsakyti. Ne, aš galiu tik padaryti išvadas, nebent Europos komisija norėtų kažką pasakyti. Tada dabar jūs galite klausti. Komisija pasisakys, tiesą sakant, pirmiau apie Sepolo, tada jūs savo išvadas galėsite išsakyti. Taigi dabar žodis komisijai. Prašyčiau labai trumpai apie Sepol. Thanks, sure. Ačiū pirmininkė. Komisija mano, kad po to, kai buvo pateik, pakeista vadovybė, koledže prasidėjo naujas valdymo etapas ir dabartinė koledžio vadovybė e, imasi netidėliotinų klausimų. Komisija palaiko koledžio pastangas, jam siekiant išspręsti problemas, kad būtų pasiektos Soholmo programoje pasiekti Soholmo programos tikslai policijos pareigūnų mokymos rytyje. <clears throat> Taip pat komisija konstatuoja, kad su Čekijos pirmininkavusios ES pagalba 2009, 2009 m. gegužės mėnesį paskelbėme išvadas apie procesą ir buvo atsistatydino ankstesnis koledžo vadovas. Žinau, kad svarstote ne 2009 biudžetą, bet būtų e, svarbu paminėti, kad 2010-aisiais agentūra, ši agentūra koledžas tikrai <clears throat> geriau tvarkė ir gyventino savo biudžetą. Ta konstatavo ir audito rūmai. Kalbant apie skaičius, 2010-aisiais jį išleido keturis kart daugiau nei 2008 metų ilgesnį laikotarpį. Ačiū, sako pirmininkė, ir mums tikriausiai reikės paprašyti, kad vertėjai dirbtų ilgiau, kad galėtumėme užbaigti darbą. Ačiū, noriu padėkoti sekretoriatui už tai, kad mm, turime galimybę keistis nuomonėmis taip pat visiems nariams, kurie dalyvauja čia, bei žinoma visiems agentūrų atstovams bei komisijai. Suprantu, kad agentūrų atstovams tai nebuvo pats e, pati maloniausia valanda. Na, man ji nebuvo, ir, ir man ji nebuvo labai maloni, bet tikriausiai visi, sutars, visi pritars minčiai, kad tai yra labai svarbus momentas užtikrinant skaidrumą, kai, kaip panaudojami mokesčių mokėtojų pinigai. Ir todėl mes prašome, kad agentūrų atstovai ateitų atsiskaityti, kaip jie išleidžia jiems skiriamas lėšas, nes būtent mes turime apsispręsti, ar, kaip mes vertiname biudžeto įgyvendinimą. Taip pat džiugiuosi, kad pranešėja iš Kokobių yra čia. Pone Makovė, ir aš tikiuosi, kad jie remsis šios dienos posėdžio rezultatais ir pasitėma savo nuomonę šio mėnesio eigoje. E. Ačiū. Toliau, kas bus toliau, ponas Busutilas pristatys pro, nuomonės projektą sausio 31 vasario 1 dienomis, o pakeitimus reikia įteikti iki vasario 3 dienos ir balsavimas lybė komitete numatytas vasario 28. Labai ačiū visiems už tai, kad dalyvavote, visiems agentūrų atstovams taip pat e, dėkoju už atsakymus ir noriu priminti, kad mes lauksime jūsų atsakymų raštu. Ir mūsų laukia dar vienas darbo atvarkės punktas. Tai yra ES ir Brazilijos susitarimas dėl trumpalaikių vizų paprastų pasų turėtojams. Šį Taip pat yra dar vienas punktas, tai es ir Brazilijos sutarimas dėl trumpalaikių vizų diplomatinių, tarnybinių arba oficialių pa pasų turėtojams. Pranešėjai yra ponė Makovei. Pranešėjai yra ponė Makovei. Prašau, žodį suteikiu jums. Bet taip pat Joan, ponas Joan Ensijų. Thank you, Chair. Uh, on the EU-Brazil visa waiver. Dėl es ir Brazilijos. Uh, susitarimo dėl vizų atsisakymo rekomenduoju parlamentui pritarti, duoti pritarimą šiam susitarimui, kad visi ES piliečiai, taip pat Estijos, Maltos piliečiai galėtų keliauti į Braz... vykti į Braziliją be vizų šiuo metu iš Brazilijos es atvykstantis piliečiai, jeigu jie čia būna ilgiau, trumpiau nei tris mėnesius, jie, jiems nereikia vizos. Tačiau tuo tarpu es piliečiai vykstantis į vizą, tie iš tų šalių, kuriuos, kurias minėjau, privalo turėti vizą ir turistinėms kelionėms ir, da, ir darbo tikslais. Taigi rekomenduoju parlamentui pritarti šio susidarimo sudarimui. Ponas Sensijau e, rengia pranešimą tą pačią temą, bet e, pranešimo tema diplomatiniai, diplomatinių pasų ir tarnybinių pasų turėtojai. Ačiū. E, rekomenduoju šį susitarimą patvirtinti. Darybos įvyko dviem etapais buvo susitarimas dėl paprastų pasų, nes jam turi pritarti nacionaliniai parlamentai. Ir taip pat, kaip jau pristatyta, svarstamas susitarimas dėl diplomatinių pasų, jis gali nedelsinti įsigalioti, nacionaliniai parlamentai neprivalės jam pritarti, kai, kai, kai tik bus parafuotas ir pasirašytas. Noriu dar aptarti du dalykus, kad e, tuščiai neleistume laiko iš karto. E, Taigi noriu priminti komisijai, kad ji išskirtinai yra kompetitinga dėrybose dėl vizų reikalavimo trečiosiams valstybėms. Kelios ES valstybės narės dar privalo, kelių valstybių narių, mm, ES narių piliečiai privalo turėti vizas vykdami į JAF ir Kanadą. Taip pat Taigi reikalingas sustarimas dėl diplomatinių, tarnybinių arba oficialių pasų ir paprastų pasų. Man atrodo, kad pažangos galima pasiekti šioje srityje. Ir diplomatinių pasų turėtojai tikrai neturėtų susidurti su kliūtimis. Todėl norėčiau rekomenduoti komisijai pas, dėrėtis toliau su JAV, kad tų penk, tų keturių valstybių piliečiai, kurie dar privalo turėti pasus vykdami JAF ir Kanadą, ne, kad tas reikalavimas jiems būtų panaikintas. Komisijos atstovas. Dėkuoju, pirmininkė. Komisijos vardu norėčiau padėkoti dviem pranešėjams už jų palaikymą sudarant minėtus sustarimus su Brazilija. Aš taip pat norėčiau, kad viskas vyktų kuo skubiau ir kad šie sustrimai būtų kuo skubiau ratifikuoti. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra tai, kad komisija be abejo ir toliau darys e, viską, kad būtų įspręstos e, problemos e, su JAV ir Kanada. Ir mes atsižvelgsime į prane, antrosios pranešėjos pasiūlymus. Dėkuoju. Ar dar bus kokiu nors pastabų? Ne. Tuomet pakeitimus galime pateikti iki trečiadienio, iki sausio 12 dienos, 12 valandos. O sausio 25-26 mes balsuosime savo komitete dėl šio dokumento. Pakeitimus galima teikti tik tai toms pastraipoms, kurios yra susijusios su procedūriniais klausimais. Aš kalbu apie teisėje kuros rezoliuciją. Mes norime, kad ši rezoliucija būtų kuo trumpesnė. Taigi visiems dėkoju ir baigiame beveik laiku. Kitas mūsų posėdis įvyks e, sausio 17 dieną. Tai bus neįlinis posėdis ir koordinatoriai turėtų rytoj E, dėl to susitarti. Po to dar vienas posėdis sausio 25 ir sausio 26 dienomis. Dėkuoju visiems už kantrybę ir dėkuoju vertėjams. <laughs> Exactly. <laughs> thank you. Thank you. Thank you. Thank you, madame.